Good morning. Buenos días. Labas rytas. Jeigu susėstumėte, galėtume pradėti posėdį nuo pirmojo klausimo. Kaip suprantu, šiandien turime nemažai darbo, skaitant koordinatorių posėdį nuo 12.30 taip pat ir klausimus skirtus žiniasklaidos laisvai nuo 9.45, o balsavimas prasidės 15 val. Taigi, šiek tiek palaukus, kol susirinks tie komiteto nariai, kurie norėjo čia dalyvauti, turėtume pirmiausia patvirtinti darbo atvarkę ir iš karto pereiti prie 11 klausimo. Tai yra metinės ataskaitos apie prieglopščio padėtį, ES padėtį. Tai jį pristatys e, Europos prieglopščio paramos biuro e, direktorius Robertas Viseris. Ši metinė ataskaita jau yra trečia, buvo patvirtinta EASO valdymo, val, valdybos e, birželio 18-19 dienomis ir pagal EASO reglamentą ši metinė ataskaita yra pagrindas paversti metinę strategiją į metinius tikslus ir pateikti kaip pagrindą metiniam planavimui. Taigi dabar išklausysime ataskaitą apie trečiąją e, sometinę programą ir po to bus diskusija su parlamento nariais. Pone Viseri, prašom Jums žodis. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Man labai malonu apsilankyti pas Jūs vėl. Dėkuoju už kvietimą. Kaip pirmininkas minėjo, Noriu pristatyti pirmąją ESO metų ataskaitą. Pradėjome ją renkti pernai. Ir ši ataskaita apie 2011 metus yra pirmoji ir netgi ne visiškai baigta, nes aš buvau paskirtas šį darbą tik tai vasario mėnesį praėjusiais metais. Todėl aš suprantu jūsų komiteto prašymą pakalbėti ir apie 12 metų veiklą ir 13 metų darbo programą, tai jau būtų trečioji programa, kuri nesiniai atsista ir jūsų komitetui. Kaip sakiau, prieglupšio pramos biuras įkurtas praėjusiais metais, taigi dabar mes veikiame pusantrų metų ir trumpai norėčiau išdėstyti, kokie yra mūsų veiklos rezultatai. Teikiame tris trejopą paramą e, nuolatinę, ypatingą ir e, paramą kritiniais atvejais. Tai yra gana logiška. Ir pirmiausia, pakalbėsiu apie šios dalykus, po to apie kitus be paramos, tai yra ankstyvojo įspėjimo sistema. Ir trečias dalykas yra e, išorės dimensija ir sugražinimas. Taigi dėl trijų paramos linijų. Aišku, visas mūsų darbas yra svarbus, tačiau prieglopščio srityje ir e, prieglopščio ir migracijos e, srityje parama yra svarbiausia mūsų veiklos sritis, todėl mes e, teikiame mokymus, organizuojame mokymo, instruktorių mokymą ir organizuojame mokymo modulių nustatymą, kad bet kur Europos Sąjunga, Sąjungoje žmonės dirbantis e, konkrečiose vietovėse būtų apmokyti vienodai. Mums e, pavyko parengti nemažai mokymo sesijų. Kitais metais numatome daugiau kaip vieną mokymo sesiją kas mėnesį nuo 14 iki 16 per metus be specifinių mokymo sesijų teisės saugos pareigūnams taip pat e, dėl situacijos Graikijoje. <clears throat> Antra, dėl pagrindinių dokumentų tiekimo. E, e, kilmės apie kilmės šalis yra pagrindas teikti sprendimus dėl prieglopščio suteikimo. Ir mūsų tikslas yra parengti bendrą tokią ataskaitą apie šalių, kilmės šalių informaciją. Pirmiausia, paskelbėme informaciją apie, apie Afganistaną ir rengsime kitas, kitas ataskaitas. Tai yra du ramščiai toje nuolatinėje paramoje. Toliau turime tą greit, greitosios pagalbos paramą, taip sakant. Ir tai čia yra tai, ką mes darėme Graikijoje nuo pirmosios praėjus metų pusės. Šiuo laikotarpiu mums pavyko padėti Graikijos institucijoms <clears throat> įkurti tris prieglopšio tarnybas, kurios numatytos jų įstatymuose. Virš 30 prieglopščio komandų e, jau veikia. Mes esame nusintę ir savo ekspertų, siekiant apmokyti naujų tarnybų darbuotojus. Mes parengėme e, visą mokymo programą, kai Graikijos institucijos paskyrė darbuotojus. Mes e, patikėme kilmės šalių informacijos ataskaitas, faktinius duomenys, gairias prieimimo centrams, specialius apmokymus ir e, vadovus apie pažeidžiamas grupės ir nelydimus nepilnamečius ir sutikėme mokymus dėl ypatingų įgūdžių, kurie reikalingi prieglopščio teikimos procese. Na ir trečia specifinė parama, tai yra parama pritaikyta konkrečioms šalims, kuriams didelio spaudimo nėra, bet turi situaciją, kuriai reikia ypatingo dėmesio. Tai yra e, perkelimo tema taip pat čia priklauso, kuri yra jums puikiai žinoma. Ir taip pat specifinė parama prieglopščio teikimo srityje, prieglopščio teikimo grandinė ir bendradarbiavimas tarp įvairių partnerių, kurie priema sprendimus dėl prieglopščio suteikimo. Tokie yra trys mūsų paramos pagrindiniai ramščiai. Be to mes taip pat e, dalyvavome ankstyvoje įspėjimo sistemoje, nes jeigu nori e, teikti naudingą paramą valstybės narėms, reikia turėti sistemą, pagal kurią tą paramą galima būtų pateikti kaip galima greičiau ir kaip galima adekvačiau. E, ši sistema yra kuriama ir jis sutampa su diskusija parlamente apie Dublino reglamento 301 straipsnį. Mes deriname šios du dalykus. Aš visiškai puikiai suprantu, kad Dublino reglamento 301 straipsnis nėra, dar negalioja. Ir mes kuriame tą ankstyvo įspėjimo sistemą, turėdami galvoje, kad reikės ko gero derinti tai su 301 straipsniu. Ankstyvas įspėjimas yra labai svarbus, e, numatant, kas vyksta pasaulyje ir, ir kokią įtaką tai gali turėti situacijai ES. Tai yra gana nauja ši veikla, niekada nebuvo ES vykdoma. Antra, kas yra svarbu ir kas teikia įdomios informacijos, e, tai yra e, sugebėjimas žinoti, kokia yra situacija valstybės narėse, kokie yra pajėgumai Tai yra tai viena, e, e, kokie pokyčiai yra išorėje ir kokia yra situacija valstybės narėse. Suderinus e, šios duomenys mes galime pamatyti, kur gali atsirasti tam tikrų disbalansų ir kur reikėtų teikti paramos. Na ir pagaliau išorės dimensija ir perkelimas. Tai yra viena svarbiausių temų reglamente taip pat. <clears throat> dėl biudžeto pribojimų steigimos metu mes e, negalime viso dėmesio skirti šiai temai, panašiai kaip kitoms pagrindiniams paramoms temoms. Nes e, pagrindinė parama yra ko gero pati svarbiausia. Aš anksčiau esu sakęs šioje salėje, kad vienas sie mano siekių yra ne tik teikti praktinio bendradarbiavimo paramą ir paramą valstybėms narėms, bet taip pat ir informacija iš apačios į viršų pagrįsta tikrais duomenimis ir teikti šią informaciją politinių sprendimų prieimimo procese. Praėjusiais metais mes tai darome dviejopai per ankstyvojo įspėjimo sistemą ir mūsų patirtį. Mums pavyko teikti tokią informaciją politinių sprendimų prieimimo procese ir prisidėti prie e, antrojo Dublino reglamento rengimo. Antra, e, perkelimas tai yra labai politiniška tema. Tačiau šiame procese mums e, E, pavyko įvertinti Eurimą 1 ir 2 projektus ir dvišalius e, valstybių narių e, projektus tarp valstybių narių ir Maltos ir apibendrinti sukauptą patirtį, pateikiant skaičius ir faktus viename, vienoje ataskaitoje, teikiant tokią informaciją suinteresuotam šalims. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad steigimosi laikotarpis nėra dar visiškai baigtas, tačiau mes jau dirbame e, visų tempu, vykdami visas reglamente numatytas užduotis. Mes padarėme didžiulę pažangą taip pat, jeigu palyginsime mūsų darbą su individualiais projektais tam tikrose srityse, pavyzdžiui, mokymosi tai ir panašiai. Ir manau, kad mano, mūsų organizacija konsolidavosi jau pakankamai. Tai, aišku, vyksta lėšų taupimo laikotarpiu. Aš tai puikiai suprantu ir bandau laikytis panašių nuostatų. Todėl norėčiau padėkoti Lybe komitetui už jūsų paramą E, rengiant biudžetą ir balsuojant dėl pakeitimų. Labai gaila, kad, kad šie pasiūlymai ne iki galo bus ko gero gal galia patvirtinti, tačiau aš jaučiu komiteto paramą. Tuo pat metu, turint e, ateityje numatomą labiau ribotą biudžetą, ko gero reikės e, numatyti tam tikrus prioritetus Todėl manau, kad 2013 metais paramos biuras negalės vykdyti visų užduočių pagal reglamentą. Aišku, dėl to labai gaila, man tai, aišku, e, nepatinka, bet manau, kad reikia pasirinkti tuomet, ką daryti ir e, svarbiausi dalykai turi susilaukti daugiausia dėmesio. Ačiū. Before. Ačiū, ponė Viseri. O dabar gal galėtumėm parlamentarų paklausti, ar kas nors norėtų prisidėti prie diskusijos. Bet gal prieš tai dar komisijai suteiksime žodį, ar kas nors iš komisijos norėtų kalbėti. Taip, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes nuolat labai glaudžiai bendradarbiaujame e, su EASO e ir mes e, esame pasirengę paritarti jų metinėje ataskaitai, už kurią esame labai dėkingi. Kaip ir visada. E, Galime ją dar patobulinti ir mes e, su Europos prieglupščio paramos tarnyba bendradarbiausime, kad e, kita. E, ataskaita, kurią paskelbsime kitais metais, būtų geresnė. Iškirsiu vieną svarbų klausimą. Su EASO, Europos prieglošio paramos tarnyba, mes jau kalbėjome, kad reikia ieškoti e, tokio praktinio e, sprendimo, kaip būtų galima sukoordinuoti Europos komisijos ir EASO ataskaitas, kad mes galėtume duoti aiškesnį signalą iš mūsų institucijų tokią svarbę temą kaip prieglauda prieglopstis. Mūsų valdybės kartu su EASO e, derino savo veiksmus ir mes e, žinome, kad kitais metais skirtumo bus mažiau. Galėčiau tik pasakyti, kad nuo 2013 metų, kaip jau jūs puikiai žinote, e, EASO taps labai svarbus vaidmuo nuosekliai įgyvendinant prieglopščio teisyną. Europos komisija taip pat mano, kad jos vaidmo bus labai svarbus. Mes e, skatinsime keitimąsi nuomonėmis su nacionaliniais ekspertais. Tai bus nepaprastai svarbu siekiant, kad įgyvendimas vyktų sklandžiau valstybėse narėse. Kitas dalykas, kuris mums yra labai svarbus per artimiausius metus, EASO e suteiks labai svarbę informaciją, e, leidžiančią nuosekliai stebėti padėtį. Let's... Ačiū. O dabar pradėkime diskusiją su kolegomis. Kolega Busutilas. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, ponui Vizeriui, EZU direktoriui. Pirmiausia, aš norėčiau jam palinkėti geriausios kloties darbe. Pone Vizeri, jūs žinot, kad Europos parlamentas visuomet labai aktyviai e, skatina, e, įgyven, skatino įgyvendinti reglamentą, pagal kurį buvo įsteigta jūsų tarnyba. Džiaugiuosi, kad dabar jūs perskrusite į naujas patalpas, kol kas neturėjau progos e, būti tose patalpose, neatvykau, negalėjau atvykti į atidarimą, Bet kaip supratau, viskas gerai vyko. Sveikinu Jūs su tuo, kad persikraustot į naujas patalpas ir dabar, aš manau, Jūs galėsite būti visą teisę, visapusiškai veikianti e, institucija. Ir tai atsitiks labai greitai. Jūs taip pat žinote, kad Europos parlamentas visuomet rėmė ir teberėmė Jūsų e, tarnybą ir biudžetinių požiūrių, taip pat jūs minėjote biudžetinės drausmės terminą. Mes to termino e, stengiamės nenaudoti, kalbėdami apie EASO. Ir turbūt žinote, kad ypač mūsų komitetas yra aiškiai pareiškęs, jog noriu paremti jūs. E, suteikiant visus e, fondus jūsų poreikiams aktyviai veiklai patenkinti. Ir toliau tai darysime, nes norime ka, būti tikri, kad EASO E, turės, turėtų visas galimybės e, siekti rezultatų. E, žinote, kad iniciatyvos šiame parlamente susijusios su jūsų veikla buvo priimtos per Trientafilydės pranešimą. Tai yra labai svarbus pranešimas, nes jis svarbiausia yra kalbama apie solidarumą ir daugelį kitų klausimų, kurie parlamente yra akcentuojami jau daugelį metų. Čia e, yra pateikiami konkretus pasiūlymai, kaip šio siekio e, E, kaip šį siekį įgyvendinti. Be kita ko, dar yra paminėta ir e, būtinybė remti tarptautinės paramos naudos gavėjų um, rėmimą visoje Europos Sąjungoje bendrai. Jūsų reglamento penktajame straipsnė yra labai aiškiai pasakyta, kokia yra jūsų tarnybos atsakomybė. Remiant, padedant E, palengvinant, koordinuojant mm, su prieglopščiu susijusią veiklą, su asmenų perkelimu ES viduje susijusią veiklą. Labai aiškus uždavinys yra iškeltas jūsų institucijai ir aš tikiuosi, kad EASO galės e, apsiimti šią veiklą. Jis galės skatinti, palengvinti ir koordinuoti veiklą susijusią su asmenų perkelimu ES viduje. Gaila, bet apie tai buvo labai nedaug kalbėta, net ir iš EZO pusės. Ir dabar aš tikiuosi, kad EHASO galės e, iškelti iniciatyvą ir būti aktyvesnis, nelaukti iš Europos komisijos uh, iniciatyvų. Lygiai taip pat nereikia laukti iš valstybių narių iniciatyvos. Jeigu ESO pradėtų laukti, kad, ES, kad valstybės narės imtųsi veiksmų e, asmenų perkelimo ES viduje klausimų, tai reikalai niekad neišjudėtų iš padėties. E, dar 2009 metais per komisijos nario klausimą čia Europos parlamente girdėjome, kad Europos komisija pasisako už nuolatinį asmenų perkelimo mechanizmą. Čia kol kas tokio pasiūlymo dar negavome. O ESO yra suteiktas labai aiškus mandatas pagal reglamento penktąjį straipsnį, kuriuo e, biuras yra įpareigotas koordinuoti ir palengvinti asmenų perkelimą ES viduje. Mano klausimas būtų toks, ką konkrečiai daro EASO, kad įsipareigojimus pagal penktąjį straipsnį įgyvendintų? Ačiū, ponė Busutil, ponė Romero. Gracias, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti daktarui Viseriui už e, pasisakymą. Labai gaila, kad dokumento dar neturim šiandien ir negalėjome jo paskaityti. Kai gavome jūsų išvadas ir išklausime to, ką jūs sakėte šiandien, tai sudarė įspūdis, kad e, tos išvados nėra labai aiškios. Aš norėčiau e, pamatyti to pranešimo ataskaitos išvadas, nes, kaip sakė ponas Busotilas, E, jums tenka labai dėlė atsakomybė įgyveninant reglamentą ir mes norėtume žinoti, kokių sprendimų jūs rasite, kad padėtumėt tūkstančiams prieglopščio siekiančiųjų Maltoje, Graikijoje, daugelį kitų valstybių, kad tų žmonių padėtis pagerėtų. Reikia pasakyti, kad e, neseniai lankydamiesi Graikijoje susitikome tik su vienu ESO atstovu kuris atėjo su mumis pasikalbėti. Ir iš to, ką girdėjome, aiškiai supratome, kad yra finansavimo problemų. Žinoma, mums irgi reikia imtis veiklos. Mes pasinaudojame savo biudžetiniais įgaliojimais, kad išspręsime šią problemą. Bet e, e, visi turime suprasti, kad ESO veikla prieglopščio problemų sprendimas kainuoja pinigus. Ir ne visuomet e, paskirtosios lėšos pasiekia e, tikruosius tikslus. E, čia mums tenka tam tikra atsakomybė. Reikia žiūrėti, kokia yra padėtis. Kai kalbame apie asmenų sulaikymo įstaigas. Nereikia, kad žmonės ten išliktų tris ar šešis mėnesius ar dar ilgiau. Čia turim kalbėti apie žmogaus orumą, apie padorės gyvenimo sąlygas. O tai, ką mes matėme, buvo tikrai siaubinga. Graikijoje aplankėme du prieglopščių centrus, pabėgėlių centrus, kurie turėjo būti po to uždaryti. Kitose aš pati nesilankiau, bet manau, kad e, ir kitose valstybėse įvertinus tų prieglušio centrų sąlygas teks juos uždaryti. Manau, kad Europos komisija irgi čia turėtų imtis griežtesnių priemonių, nes reikia ankstyvo įspėjimo sistemos, kad, su, kad matytume, kas vyksta uh, E, su žmogumi, kuris siekia prieglašų, bet neslaukia reakcijos iš valstybių narių. Graikijoje man susidarė toks įspūdis, kad niekas net nežinojo, kiek žmonių buvo, ar 27, ar 57 tūkstančiai. Ir dabar e, naujai priimamų įstatymų Graikijoje pokyčiai vis tik neleis dar um, išsiaiškinti, kokiems skaičiams yra skiriami tie nauji įstatymai bet prieglopšių iešančių skaičiai nemažės per daugelį artim, būsimų metų. Mes kaip Europos parlamento nariai turim labai aiškiai vertinti savo prioritetus, turim e, stebėti, ką ESO daro Graikijoje ir turime vertinti tų veiksmų tinkamumą, nes e, prieglopščio paramos biuras e, atlieka pagrindinį vaidmenį čia. Nes nuolat kalbame apie išorės politiką ir čia, parlamente, ir taryboje, bet jeigu mes prieglopšio problemų neišspręsime, tai jokie išoriniai klausimai nesusireguliuos. Mes kalbame apie mūsų santykius su, e, su trečiosiomis šalimis, per ambasadas ir panašiai. Iš jų nuolat girdime, kad reikia bazinių pagrindinių e, sprendimų tų žmonių problemams, reikia svarbiausių dokumentų. Turim suprasti, kad prieglopščio ieškotojų problemos yra prioritetinės. Negalima palikti tūkstančių žmonių tokiuose sąlygose, kokiuose jie dabar gyvena. Turėkite omenyje, e, kad mūsų laukia dar klausimai skirti žiniasklaidos laisvės sistemai ir e, numatyti trys diskusijų etapai. Pone Vikstram. Ačiū. E, ponui Viseriui už jo pranešimą. Aš esu Dublin, antrojo Dublino reglamento pranešėja, todėl mano klausimas bus susijęs su būtent šią temą ir 31 straipsniu, apie kurį jūs kalbėjote savo pranešime. Kaip e, visi žino, 31 straipsnėje Dublino reglamente yra numatyta e, ankstyvojo perspėjimo sistema, pagal kurią turėtų būti nustatytos tam tikros spragos nacionalinėse prieglopščio sistemose. Kitaip tariant, tai yra mūsų priemonė leidžianti e, mums išvengti naujų e, grėsmių situacijų, tokių kaip buvo Graikijoje. EASO yra pagrindinis stebėtojas, e, taip pat biuras teikiantis rekomendacijas valstybėms narėms, kaip įgyvendinti šį straipsnį. Daug dėmesio skiriama valstybėms narėms ir ypatingam spaudimui e, tenkančiam joms. Tačiau iš esmės EASO turi stebėti ne tik spaudimą patiriančias valstybės narės, kitaip tariant, e, pietų e, ir viduržemio jūros regiono e, valstybės, tačiau reikia matyti situaciją visoje Europos Sąjungoje ir suteikti tas pačias garantijas prieglapščio prašytams visose ES valstybėse narėse. Turi būti vykdoma nuolatinė stebėsena. Aš taip pat rengiu pranešimą apie gražinimą ir manau, kad turint pakankamai tiek finansinių, tiek žmogiškųjų išteklių, jūsų biuras turėtų įgyvendinti tas užduotis, kurias numato 31 straipsnis, nepaisant mm, biudžeto apkarpimo. E, Kalbant apie jūsų gebėjimą stebėti situaciją visose valstybėse narėse, o ne tik tam tikrose, noriu paklausti, kaip jūs tai ketinate užtikrinti. Taip pat e, būtina teikti statistinius duomenis jūsų biurui, kad jūs e, e, galėtumėte pateikti rekomendacijas. Ačiū, ponas Trėda Filidis. Ačiū, noriu padėkoti ponui Viseriui už jo pranešimą. Įdomu būtų sužinoti, ką jūsų biuras nuveikė prieglopščio srityje. Aš viešėjau Maltoje ir um, kalbėjau su direktoriu, direktoriumi ten. Jie buvo labai patenkinti nuveiktais e, darbais. Aišku, yra dar daug darbų, kurie yra nepadaryti, tačiau Graikijos valdžios institucijos yra patenkintos tą paramą, kurią teikia Europos prieglopščio paramos biuras, siekdamas įgyvendinti prieglopščio politiką. Dar svarbiau yra tai, kad yra e, kuriama nauja prieglopščio paramos sistema, ji dar e, ne visiškai sukurta. Panas Buzutilis pateikė klausimą susijusį su perkelimais. Aš noriu paklausti komisijos, ar ji ketina pateikti pasiūlymą susijusį su šiuo klausimu ir kaip tuomet atrodytų paskirstimas. Gal galėtumėte pakomentuoti, kaip e, vyksta Eurema 2 ir Eurema e, projekto įgyvendinimas. Įdomi man pasirodė informacija susijusi su kilmės valstybėmis E, kai e, iš šių valstybių prašoma pagalbos ir gal galėtumėte pateikti informacijos, kokios praktinės naudos atnešė e, šios iniciatyvos. Ačiū, ponas Prans. Aš esu uždavęs ne vieną klausimą, tačiau atsakymo taip ir nesulaukiu ko, e, koks skaičius prieglopšio prašytojų prašo prieglopšio todėl, kad jų kilmės valstybėje tikrai esama um, e, pavojinga situacija ir kiek jie prašo prieglopšio tik todėl, kad nori atvykti į ES. Ir kiek e, patenkinama prieglopšio prašytojų prašymo. Uh, Ar yra fiksuojama, kiek žmonių išvyksta iš ES, kai jiems nesu, nepatvirtinamas prieglopšio prašymas? kiek e, nelegalių migrantų arba neteisėtų migrantų prieglopščio prašytojų lieka ES ir ar nereikėtų jų iškeldinti. Komisijos atstovas vakar kalbėjo apie tai, kad esame tam tikrų poslinkių um, nuo taip vadinamojo privalomojo iškeldinimo e, einama prie e, savanoriško, laisvanoriško iškeldinimo. Ar yra e, tam tikras neribotas ES įsipareigojimas priimti visus tarptautinės e, apsaugos e, prašytojus, ar yra tam tikros ribos, kiek prieglopšių prašytojų galima priimti. Uh, Yra daug prieglopščių prašytojų, kurie atvyksta e, iš e, įvairių krizių regionų, tačiau jie atvyksta todėl, kad ES tiesiog viečia juos ir ypač Junktinė karalystė. Nerima kelia tai, kad e, valstybės, kurios grįžta į demokratijos pusę, kaip pavyzdžiui Tunisas, atsisakęs dik diktatūros, jos negali e, išlaikyti savo žmonių. Ir, pavyzdžiui, gal 22 e, tūkstančiai Tuniso gyventojų ir paprieštarautų man. Ponas Viseris. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite atsakyti į klausimus pagal sritis ir temas. E, tiem galbūt bus paprasčiau. Tačiau pirmiausia, norėčiau išreikšti padėką jūsų komiteto paramai pademonstruotai mūsų paramos biurui ne vieną progą. Neseniai e, nemažai jūsų pas mus lankėsi Maltoje ir tai yra taip pat pozityvos paramos ženklas, e, o tai yra labai svarbu jaunai agentūrai. Apie kokias temas kalbėjome? Pirmiausia, nuo metų ataskaitos. E, formaliai tai yra darbo tvarkės klausimas šiandien. Labai detaliai apie ją nekalbėsiu, kadangi neturime tiek daug laiko, tačiau keletą žodžių. Tarsiu, tai yra pirmoji metinė ataskaita, čia mes apjungėme dvi ataskaitas, e, tai yra e, prieglapšio būklė Europos Sąjungoje, Sąjungoje ir antra dalis mūsų agentūros veiklos ataskaita. Kitais metais mes atskirsime šias dvi ataskaitas, parengsime veiklos ataskaitą atskirai E, rengdami atskaitomybę už biudžetą ir atskirai parengsime ataskaitą apie prieglopščio būklę e, kažkurio kitų metų laikotarpio. Taip turėsime galimybę konkrečiau pateikti detalės ir pateikti visapusišką apžvalgą apie tai, kas vyksta prieglošio srityje. Kaip komisijos narys sakė, komisijos atstovas sakė, mes bendradarbiavome e, su komisija, užtikrinami, kad nebūtų dubliavimosi ir kad komisijos ataskaita apie migraciją bendriau dėrėtų. Na, galbūt, kad mūsų ataskaita geriau dėrėtų su didesne komisijos ataskaita ar kitomis uh, ataskatomis, pavyzdžiui, Eurostato. Šį darbą mes koordinuosime. Tiek apie procesą ir ataskaitą. Antras svarbus dalykas. Kitais metais prieglapšio paketas, kuris turi dar būti ratifikuotas valstybių narių, tačiau pagal esamą situaciją galima numatyti, kad kalbant apie svarbės temas, tai yra migracijos ir prilaušio sistema pasikeis ir pagerės. Ir per ateinančius kelius metus valstybės narės turės įgyvendinti naujus teisės aktus ir e, taikyti naują praktiką prieglošio srityje. Ir tai susijęs su svarbiausiamis agentūros užduotimis. Tai yra renk, remti valstybių narių e, veiksmus, įgyvendinant, e, gerinant prieglopšio kokybę, ir taip toliau. Turint galvoje biudžetą ir prioritetus, tai žinoma, 2012 metų prieglošio paketas, kaip dabar vadinamas, bus pats svarbiausias, nusprendžiant, kokius prioritetus agentūrai išskelti kitiems metams. Na ir trečia, perkelimas, apie kurį visiškai E, pelnytai kalbėjo ponas Busutilas ir kiti. Yra, tai yra svarbi tema, dėl, dėl to mes ėmėmės iniciatyvos kartu su komisija vertinti Eurima 1 ir Eurima 2 projektus ir dvišalės pramos sistemas Maltai. Mūsų išvada Išvados pateiktos e, faktinėje ataskaitoje, parengtoje šių metų viduryje. Apie tai buvo konsultuojamas Teisingumo ir Daus reikalų taryboje prieš dešimt dienų. Na ir išvada yra ta, kad komisija toliau analizuos šią temą. Ką konkrečiai toliau darys mūsų agentūra? Nes, kaip jau sakiau, šioje srityje mes dirbame. Tai yra, mes laikysimės e, reglamento nuostatų, tai yra propaguosime ir padėsime įgyveninti perkelimo procesą, kuris bebūtų vykdomas. Tuo pat metu turiu pasakyti ponui Busutilu taip pat, kad aš punkiai, puikiai suprantu, jog tai yra labai e, politizuota tema e, ESO ir jo reglamentas sako, kad jis koordinuoja, bet negali E, imtis vadovaujančio vaidmens šiame procese. Aš mažau, matau nemažai galimybių jau pradedant nuo vertinimo ar faktų rinkimo mums vaidinti gerą vaidmenį ir aš matau, kad e, toks vaidmuo iš valstybių narių pusės būtų priimtinas. Šiuo metu Komisija turėtų pateikti pasiūlymus remiantis politinių diskusijų rezultatais. Na, o tuo pat metu jas ir toliau e, vaidins savo vaidmenį perkelimo procese, nes e, šią temą dar paskutinis e, puslapis neužverstas. Dėl Graikijos. Čia buvo paminėti keli aspektai. aiškiai noriu pasakyti, kad reglamente numatyta, kad ESO gali remti valstybės narės tik tai joms to paprašius. Taip buvo ir su Graikija. Na ir nuo to momento mes teikiame Graikijai paramą visose veiklos srityse, na, kur tik tai galėjome kaip organizacija, kuri tik tai kūrėsi. Dabar mes jau e, pradėjome veikti visų pajėgumų ir mes galime padėti Graikijai kurti savo tris tarnybas iki galo, e, jeigu iš Graikijos pusės bus e, skirti pakankami ištekliai ir darbuotojų darbuotojai. Kol kas Nu, to nėra, todėl iki galo tos tarnybos dar neveikia. Tačiau e, e, jie yra jau pakankamai pasirengę dirbti pagal atitinkamus reikalavimus. Mes apmokėme jų visus, visas tarnybas, e, teikiame paramą vadovybei, teikiame gairias vadovus, ypatingus apmokymus dėl pažeidžiamų grupių, prieimimo centrų valdymo. Ir šios naujos tarnybos yra pasirengusios. Ir mano įsteiginimu pakankamai gerai pasirengusios. Na, o kita Graikijos e, problema, bet perinamo laikotarpio yra tam tikras atsilikimas, e, kuris yra nemenkas. Todėl naujosiams tarnyboms svarbu nepadidinti to atsilikimo. Todėl mes kartu rengiame projektą, kurį užbaigsime galbūt artimiausiamis dienomis, siekiant susidoroti su tuo atsilikimu. Tai padėtų Graikijai, taip padėtų galiausiai išjudinti naujų tarnybų veiklą dėl ankstyvojo įspėjimo sistemos, tai labai svarbus aspektas, 31 straipsnis. E, pagal jį JASO ir komisija turi svarbu vaidmenį. JASO e, pirmiausia, aišku, turi pateikti situacijos vaizdą. Na ir keletas konkrečių pastabų iš mano pusės. Aš visiškai sutinku, kad reikėtų stebėti situaciją visose valstybės narėse. Tai yra labai svarbu, gyvybiškai svarbu, nes jeigu nori būti pasirengęs, na, o ankstyvo spėjimo tikslas ir yra būti pasirengus, tai nėra siekis nubausti ar <clears throat> ieškoti, kada atsiras koks pažeidimas. Ne, tai gauti ankstyvą signalą, kad būtų galima pasirenkti kažkokiai e, situacijai. Konkretus pavyzdys šių metų pradžioje gavome įspėjimo signalą iš Luksemburgą. Įsivaizduokite. Aš asmeniškai to nesitikėjau. Tačiau jie susidūrė su rimta problema. Čia visai ne viduržėmio jūros baseino šalis, ir tai buvo labai netikėta. Tačiau ankstyvas įspėjimas yra vertingas, nes e, visi supranta, jog reikia bendradarbiauti, kad būtų, būtų galima gauti teisingą vaizdą. Tas teisingas vaizdas galbūt gali padėti kaimyniniai šaliai, bet kadangi ES sienos yra atviros, tai tai, kas vyksta gretimoje šalyje, gali padaryti įtakos ir tam, kas vyksta tavo šalyje. Taigi, jeigu neteiks visos šalis domenų, tai neturėsime tos ankstyvos spėjimo sistemos. Taigi dėlionės iš vis, visos dėlionės dalis yra svarbios, kad būtų bendras vaizdas. ar mes esame pakankamai pasirengę daryti tai, ką turime. Šiuo metu, manau, galime pradėti dar e, paleisti sistemą. Mes e, tiesa dirbėme ir skiriame žmogiškosius išteklius, tačiau tai yra labai intensyvus projektas. Jeigu norime stebėti situaciją valstybės narėse tokiu būdu, E, kad būtų galima nenuspėti, o e, aiškiai išanalizuoti, pasiremiant solidžią analizę, e, nurodyti tendencijas. Tuomet reikia kvalifikuotų darbuotojų. Darbuotojai turbūt yra svarbiau netgi negu patys biudžeto ištekliai darb, tuo darbu užsimantis darbuotojai tikrai yra labai svarbus aspektas. Galbūt grįšiu prie šios temos, kai turėsime daugiau patirties, kuriant šį, šią veiklos rytį. Na, galbūt tada dar vienas dalykas, kadangi jau laiko nebeliko dėl prieglopščio proporcijų. Ir ar yra tam tikra viršnė riba prieglopščio prašytojams. E, Europos vertybės, kurias visi pripažįstame, reiškia, kad nėra formalių ribų žmogiškumui. Labai ačiū. Ačiū ponė Viseri, ačiū už jūsų uh, kalbą, už pastangas atsakyti atidžiai į klausimus. Ir gana greitai tai padarėte, atsižvelgiant į tai, kad e, e, mes turime nedaug laiko. Nuo pat pradžių Libė e, komiteto posėdžio turim taupyti laiką, nes klausimą apie žiniasklaidos laisvę turime pradėti nedėlzami. Dėkuoju už tai, kad atėjote čia ir tikime su jumis sutikti dažniau. Geros kloties. Iki kito karto. So, no further delay. Taigi daugiau nebedelsdami. Aš siūlau, kad pradėtume tolesnį posėdį, nes tvarkaraštis programa yra gana e, nemenka. Turim 2 valandas ir 15 minučių, kad apžvelgtume žiniasklaidos laisvę. Šį klausimą organizuoja LIBE komitetas. Aš norėčiau tik trumpai priminti, koks yra šio klausimo e, tikslas e, apie žiniasklaidos laisvę Europos Sąjungoje. Libė komitetas šiuo klausimu kalba nuolat, kai rengia pranešimą apie ES e, e, standartus žiniasklaidai, apie tinkamą hartiją. Renate Weber e, rengia šį pranešimą, ji vertina padėtį valstybėje, ES ir kalbame apie ryšius su įvairiomis susijomis pusėmis. Pirmininkas prašo, kad esantieji salėje tyliau elgtųsi, nes klausimas turi prasidėti. Please, remain silent. And those who are having chats, please. Tie, kas norit paplepėti, tie, kurie dikai tik taip lepatės, prašom išeikit iš salės. Tada mes galėsim pradėti klausimą. Renate Weber organizuoja jį. Trys dalys bus tame klausime, trys pranešimai, po kiekvieno iš jų e, prasidės diskusija. Taigi, per diskusiją mes e, E, užsirašysime visų kolegų, kurie norės e, dalyvauti diskusijoje pavardės. Ir aš prašau kolegų, kad šnekėtumėm neilgiau kaip 2 valandas 15 minučių, nes 12.30 numatytas ilgas koordinatorių posėdis. Nepamirškito, nes 12.30 viskas turės pasibaigti. Ir dabar pradėsime nuo pirmosios diskusijos dalies su kolege Renate Weber. Ji e, pasakys tarsi įžanga klausimui ir paskui e, turėsime tris pranešėjus. Aleonoda, Aleonora Gavrilydis, e, dėkui, kad atėjote. Ji yra Kipro Respublikos spaudos informacijos tarnybos vadovė. Taip pat yra ponas Antoniai. Wellen, ponios Nelly Cruz, Europos komisijos narės atsakingos už skaitmeninę darbo atvarkę sekretoriato vadovas. Ir taip pat e, išklausysime ponios Dunija Mijatovič pranešimą. Tiksliau, e, pažiūrėsime jį, nes e, jos kalba bus perduota video priemonėmis. O dabar steiksiu iš karto žodį poniai Weber. Ačiū, ponė pirmininkė, visiems dėkoju už tai, kad dalyvaujate šiandienos klausime. Mūsų tikslas - išklausyti ekspertų ir padėti įstatymų rengėjams rasti geriausius sprendimus, rengiant pranešimą apie standartų žiniasklaidos laisvę visoje Europos Sąjungoje nesunaudosiu viso man skirto laiko, nes e, aš nuolat labai daug kalbu e, rengiant pranešimą, e, svarstant pakeitimus, taip pat kalbėsiu ir per balsavimus. Todėl dabar tik pasakysiu, kodėl mums atrodė, kad tokio pranešimo reikėjo 2012 metais. E, keletas iniciatyvų ir rekomendacijų buvo paskelbta Europos ir tarptautinių lygmenių. Ir per pastaruosius keletą metų paaiškėjo, kad žiniasklaidos e, problemos, ar tiksliau žiniasklaida iškylančios problemos beveik visose valstybėse narėse yra panašios. Todėl pamanėme, kad e, Europos parlamentas labai besistengiantis tas problemas išspręsti, e, deda daug pastangų, tuo tarpu Europos komisija gana kukliai elgesi dėl daugelio priežasčių. Mūsų sumanimas buvo toks - parengti pranešimą, kuriame būtų išvardintos rekomendacijos, standartai. Ir taip Europos komisija galėtų drąsiau elgtis ateityje. Galų gale turime labai aiškias nuostatas dėl pagrindinių teisių ir pagrindinių teisių apsaugos. E, ES teigimo sutartyse. Taip pat turime ES pagrindinių teisių hartiją. Galing stipriausi straipsniai, stipriausios formuluotės apie žiniasklaidos laisvės apsaugojimą m, mm, tarptautiniu mastu yra surašytos būtent tose dokumentuose. Todėl kodėlgi mes nerandame geresnių praktinių priemonių, kodėl mes nesuderiname labiau valstybių veiksmų, e, sprendžiant e, problemas kai kuriuose valstybėse narėse, kai matome, kad prie žiniasklaida yra užsipuldinėjama, žurnalistų teisės yra pažeidžiamos. Pranešimo tikslas nėra įvardinti kaltuosius. Mes norime uh, išvardinti principus, standartus žiniasklaidos laisviai, norime sukurti tai, tikras taisyklės, ką valstybės narės turėtų daryti ar ko turėtų nedaryti, kad būtų užtikrinta žiniasklaidos laisvė. Ir be abejonės yra prieštaraujančių nuomonių. Visame pasaulyje taip yra, reikia pripažinti, kaip e, tokiamis aplinkybėmis elgtis. Todėl mes pagalvojame, kad būtų labai įdomu išklausyti ekspertų, taip pat išklausyti tarybos ir komisijos atstovų, o tuo pat metu būtų įdomu išgirsti ir pačių žiniasklaidos atstovų balsą. Taigi toks yra šio klausimo tikslas. Dar kartą dėkuoju už tai, kad atėjote ir siūlau iš karto pradėti prie, e, nuo pranešėjų. Ačiū, ponė Weber. Toliau e, Eleonora Gavrydės. Kipros, e, Kipros spaudos ir informacijos e, biuro direktorė. Jie atstovauja pirmininkaujančiam Kiprui. Prašom. A... Aksijoma yra tai, kad žiniasklaida demokratijos procesuose vaidina esminį vaidmenį. Žiniasklaidos ir raiškos laisvė yra pagrindinė sąlyga, kuriai esant įgyvendinamos ir žmogaus teisės. Žiniasklaida yra svarbi valdžia, ji yra e, šalia kitų trijų valdžių įstatymų sergėtoja. Žiniasklaida turi fiksuoti e, antidemokratinės praktikas. Aišku, e, reikalingos ir e, įstatymų leidėjų pastangos, kad būtų užtikrintas žiniasklaidos pluralizmas. ES mes galime džiaugtis raiškos laisvę, žiniasklaidos laisvę, šalia kitų laisvių, kurios yra įtvirtintos pagrindinių teisių hartijoje. O um, po Lisabono sutarties įsigaliojimo šios laisvės dar labiau sustiprėjo. Aišku, tai savai, nėra savaime suprantamas dalykas. ES institucijos savo rankose turi svarbių priemonių, kurios leidžia užtikrinti žiniasklaidos laisvės įgyvendinimą. Faktas yra tas, kad mes negyvename rojuje. Net turint omenyje, kad Europos ekspertai, pilietinė visuomenė e, stengiasi užtikrinti žiniasklaidos laisvę, taip pat pagelbėti arabų pavasario šalims. Tačiau vis dėlto mes turime daug problemų ir patys. Žurnalistų Tai be sienų mm, ši organizacija parengusi ataskaitę, kurioje atskleidžiamos tam tikros spragos, ypač finansų krizės akivaizdoje. Graikija ir Italija žiniasklaidos laisvės vertinime nukrito į 70 ir 61 vietą, Bulgarija į 80, Lietuva ir Latvija nukrito nuo ankst, iš ankstesnių metų aukštesnių pozicijų į 30 ir 50. Junktinės karalystės reitingas 28, o Prancūzijos dar žemesnis 38. E, šie indikatoriai atspindi um, šie indikatoriai atsispindi ir kitų nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip žiniasklaidos namai ataskaitose. Suomija ir Norvegija yra didžiausia žiniasklaidos pluralizmo užtikrinančios šalis, o Niderlandai, Islandija, Austrija, Luksemburgas, Švedija, Danija, Čekijos Respublika, e, Kipras ir e, Vokietija yra tarp 16 pirmųjų. Šiame sąraše yra ir Kanada, Naujoji Zelandija bei Žalesis Kišulys. Taigi bendras vaizdas yra aiškus, svarbu sutelkti dar didesnės pastangas ir atitinkamos saugiklius daugelie valstybių narių. Aišku, teisėtai kyla kai kurie klausimai e, susiję net su pačiamis geriausiamis valstybėmis šia, šiame sąraše. Mm, žiniasklaidos e, nepriklausomumas nebūtų užtikrintas e, taip, kaip e, Suomijoje ir Norvegijoje, kur valstybė remia žiniasklaidos pluralizmą. Tiesa, kartais iškyla problemų susijusių su nešališkumu. Ta antra medalio pusė yra žiniasklaidos pluralizmo užtikrinimas e, net tuo met, kai žiniasklaida yra remiama valstybės. Iškyla klausimas, kaip žiniasklaida yra susijusi ir su kultūra, ar įmanoma į tai pamatuoti. Žiniasklaidos laisvė skirtingose valstybėse reiškia skirtingus um, dalykus. Um, valstybės subsidijos yra labai svarbios. Kai kurios valstybės um, remia žurnalistus, kai kurios ne. Tarptaut Dabartiniai pas, palyginimai kartais tampa labai sudėtingi, e, jo labiau, kad e, darant tarptautinius palyginimus reikia turėti atitinkamus duomenis. Visi žino, kad e, bet koks pasiūlym, pa, palyginimas turi būti paremtas konkrečiais duomenimis. Pagalvokite, kaip sudėtinga yra rinkti duomenį susijusius su žiniasklaidos laisvė. Dar sudėtingiau tai, kad net ES esama kultūrinių ir kalbos barjerų ir automatiškai kai kurie duomenys tiesiog dinksta ir tas vaizdas gali tapti netoks aiškus, kaip galbūt norėtume. Tačiau jei panagrinėtume metodologinės priemonės ir nevyriausybinių organizacijų ataskaitas, pastebėtume, kad jos yra labai įvairios. Daugelį ataskaitų vis dėlto atsiskleidžia ir tam tikros abejonės. Ir aš nesigilinsiu daugiau į šią temą, tačiau noriu pasakyti, kad esama tam tikrų sunkumų ir um, reikia ieškoti bendrų e, standartų, o tai yra dar didesnis iššūkis. Didelis iššūkis yra. E, tam tikri teisės aktai ir reguliavimo aspektai, kurie kartais gali būti sudėtingi. E, ypač tada, kai, pavyzdžiui, teikiamos subsidijos, kai pati vyriausybė kišasi į žiniasklaidos laisvę. Ar tai svarbu? Taip, ir tai reikia aptarti. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse yra e, ginamos žurnalistų teisės. E, kartais yra e, stengiamasi užtikrinti žiniasklaidos pluralizmą, apsaugant nuo tam tikrų įtampų. Mes daug kalbame apie tai, kad mažose šalyse reikia remti žiniasklaidą, siekiant užtikrinti žiniasklaidos pluralizmą. E, tiesa, e, žiniasklaidos laisvę labai sunku pamatuoti, labai sunku pamatuoti vienodais kriterijais tiek ES, tiek kitose valstybėse. Tačiau nepaisant to, negalima sakyti, kad bet kokios priemonės žiniasklaidos laisvėje užtikrinti neveiks, kad jos negali būti veiksmingos. Priešingai, turint omenyje, kad žiniasklaidos laisvė yra tokia labai svarbi demokratijos išsaugojimui, žiniasklaidos laisvės užtikrinimas turi būti labai svarbus siekiant išsaugoti demokratiją. E, panašu, kad kai kur reikalingas kultūrinio prisitaikymo e, požiūris, e, turint omenyje, kad labai sunku yra matuoti žiniasklaidos laisvę, labai sunku tampa pamatuoti ir demokratijos įgyvendinimo lygį. Reikia užtikrinti tinkamą e, demokratijos standartų laikymasi, užtikrinant žiniasklaidos laisvę ir siekiant išvengti techninių problemų. Svarbu pasakyti, kad ES hartija ir ten įtvirtintos laisvės ir teisės yra žingsnis į priekį, užtikrinant, kad žiniasklaidos pluralizmas būtų um, užtikrintas. Ši žiniasklaidos laisvė ir žiniasklaidos pluralizmas reikalauja dar didesnių pastangų, nei tai numatyta įvairiose hartijose ir teisės aktuose. Jo labiau, kad šiomis priemonėmis yra e, ginamos ES vertybės. Esama daug e, teigiamų poslinkių ES. Tai aišku nereiškia, kad mes nesusidurime su problemomis arba nesusidursime su problemomis ateityje. Aišku tai, kad ES yra e, bendri namai ir ji turi užtikrinti žiniasklaidos laisvę įvairiais būdais. Mūsų sistemos kompleksiškumas jo kaina yra tam tikras dėlsimas, tačiau Taip yra užtikrinama demokratija, demokratinių vertybių e, gynimas, tos vertybės e, pamatų ES demokratijai. Svarbu, kad jas ginant laik, būtų laikomasi tinkamų principų. Mm, Žiniasklaidos laisvė arba tai, kaip mes stengiamės užtikrinti žiniasklaidos laisvę, yra tik viena iš sričių, kurią e, įvairiai traktuoja valstybės narės komisija ir Europos parlamentas. Turiu omenyje, kad diskusijos turi vykti ir toliau, e, prisimant tvirtesnius įsipareigojimus siekti bendro tikslo. Neturime pamiršti, E, kad mūsų visų tikslas yra tas pats. Galbūt interpretavimas to tikslo gali būti skirtingas. Priemonės, kurių imamas e, žiniasklaidos laisviai užtikrinti, gali būti skirtingos. Tačiau, nepaisant to, turime remtis teisiniu pagrindu ir užtikrinti žiniasklaidos laisvę bei pluralizmą bet kokiamis priemonėmis. Ši diskusija šią temą vyksta jau ilgai ir ji vyks dar ilgiau tol, kol bus pasiektas konsensusas. Aš tikiu, kad mes visi turime stengtis ieškoti bendro konsensuso arba visus tenkinančio kompromiso, nes e, dėl bendrų vertybių mes visi sutarėme, turime daryti pažangą net e, krizės akivaizdoje ir net tada, kai tai atrodo sunku. Manau, kad čia ir baigsiu. Toliau Anthony Wellen, Nelikros kabineto vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu pas Jūs apsilankyti. Pirmiausia, turiu e, pačios Nelikrus e, atsiprašymą perduoti Jums, nes taip pat jie būtų norėjusi dalyvauti šioje diskusijoje, nes šis klausimas, e, šį klausimą jį traktuoja labai rimtai ir kaip aš galiu paliudyti, ji yra investavusi nemažai savo politinio kapitalo ir energijos į šį klausimą. Na, o priežastis, kodėl jos nėra čia, yra ta, kad ji išvyksta į Baku, į interneto valdymo forumą. Ir ten ji tikrai kels žiniasklaidos laisvės standartų klausimą. Net tik su, kalbantis su Azerbaidžiano prezidentu, bet ir šiaip su aktyvistais, kurie susidurė su nemenkais sunkumais, panaudojant neutralų žodį, na, šalyje, kur yra nemažai problemų su žiniasklaidos laisvė. Žurnalistus ten persekėja, šnipinėja ir fiziškai kartais susiduroja su jais. Ir tai Nerikrus aiškiai pasakys, lankydamasi ten ir pareikalaus užbaigti nutraukti tokius e, ribojimus žurnalistų persekėjimą e, e, ir tai aišku nėra vien tik tai rešių šalių problema. ES taip pat savo viduje turi apie tai galvoti ir pirmasis žingsnis turėtų būti atsižvelgiant į ponios Gavarnytis paminėtas ataskaitas yra tai, kad Dauguma ES piliečių naudojasi pakankamai didelę žiniasklaidos ir pluralizmo laisvę. Tačiau 27 valstybių sąjungoje, kur yra pakankamai e, varijavimo, yra nuolat iššūkių e, visiškai atvirai, daugelypiai aplinkai. O klausimai tokie kaip žiniasklaidos koncentracija ir įvairovė, žiniasklaidos apribojimai tiek internete, tiek ne, ir valstybių kontrolės spaudimas bei kišimasis yra problemos. Šie klausimai nuolat iškyla. Ir komisija mes stengiamės šias problemas spręsti panaudodami mums prieinamas priemonės ir stebėti įvykius valstybės narėse. Kaip žinote, mes nerimavome ir dėl situacijos žiniasklaidos rytyje Vengrijoje, apie tai kalbėjo vicepirmininkė Krūz šiame parlamente paskutinį kartą vasario mėnesį, o pastaruoju metu e, Sofijoje jį kalbėjosi su ministru pirmininku ir žurnalistu apie žiniasklaidos padėtį Bulgarijoje. Ir vėliau parašė laišką ministrui pirmininkui dėl skaidrumo šiame kontekste. Žinome, kad šis parlamentas taip pat praėjusiais metais pažymėjo, kad kyla nerimo dėl žiniasklaidos laisvės Italijoje, Rumunijoje, Čekijos Respublikoje ir Estijoje. Trumpai kalbant, netrūksta e, ryškių žymių atvejų, kurie kelia e, pavojų žiniasklaidos laisvė ir pluralizmui ir jie nėra susiję vien tik tai su viena ar dviemis, dviemis valstybės narėmis. Kasmet e, komisarė atvyksta į šį parlamentą, ką jį mielai daro, tačiau jį apgailestauja, kad kasmet atrodo e, reikia kalbėti apie naujus rimtus atvejus. Tai aišku, mielai apie tai kalba ir daro spaudimą valstybės narėms, kurios pažinėja bendrasias vertybės, bet e, taip pat ji e, galvoja apie principingą kelią pirmin ir tai yra pranešimo, kurį rengia e, Renata Weber, e, esminiai dalykai. Tai yra, ar ES turi pakankamai kompetencijų girinti žiniasklaidos laisvę valstybės narėse? E, šį klausimą taip pat nekarta kėlė ir Nelikrus, nes sudarėme su sunkumu, kad lūkesčiai iš komisijos pusės yra dideli spręsti problemas, kurios kyla valstybės narėse. Tačiau yra didelė spraga tarptų lūkesčių ir to, ką komisija teisėtai gali daryti, e, pasinaudodama savo galiomis. Todėl mes džiaugiamės parlamento indėliu į šią diskusiją ir mes ją, aišku, atidžiai stebime. Tačiau taip pat turime žinoti, kad Bet kokie veiksmai turi atitiktų mūsų teisinę kompetenciją, panaudojant pakankamą teisinį pagrindą. ES veiksmai bus patikimi, jeigu jie bus pagristi teisi, teisinių pagrindų ir tokiu, kuris e, suteiktų galimybių graduoti tam tikrus ES e, atsakus į kylančias problemas. Taigi mums įdomus tas klausimas dėl mūsų kompetencijų panaudojimo ir kaip panaikinti spragą tarp lūkesčių ir na, lūkesčių. Manau, kad jau paminėta ir Renatas Weber pranešime tai, kad komisijos prašymų e, žiniasklaidos pluralizmo ir laisvės centras įkurtas šio parlamento įsikišimo dėka yra paskutinėme etape, analizuodamas ES e, kompetenciją šios rytyje, atsižvelgdamas į E, tikrovę atsiradusią po Lisabonos įsigaliojimo ir tai prisidės prie aukšto lygio grupės, kuriai, kuriai pirmininkauja buvusi Latvijos prezidentė profesorė Vikė Freiberga darbui. Na ir šis darbas bus laikas kitų metų sausio mėnesį. Be to, mes turime tečiai stebėti šios sektoriaus ekonominę pusę ši ekonomika greitai keičiasi, kadangi žiniasklaida vis labiau persikelia į internetą, atsiranda tam tikrų problemų tradicinėms žiniasklaidos priemonėms, perskeliant į skaitmeninę erdvę. Ir dėl to visą pirmininkę Krūz e, įsteigė e, žiniasklaidos ateities forumą, kuris neseniai rugsėjo mėnesį paskelbė savo ataskaitą su aštuoniomis aiškiamis e, rekomendacijomis ateičiai. Šios rekomendacijos eina toliau negu konkrečios problemos, siekiant užtikrinti, kad pluralizmas e, įvairovė gyvuotų, tačiau atsakymai klausimus ir kokioje aplinkoje šios vertybės būtų plėtojamos. Na ir žinoma, mes norime, kad būtų plėtojama platesnė diskusija baziniais klausimais. Reikia principinio požiūrio. Visų pirma, Ar reikia daugiau padaryti, kad apsaugotojame žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą ES? Kas tai turėtų daryti? Ar tai turėtų būti daroma ES lygmenių? Ar kažkaip kitaip? Kokios būtų, turėtų būti geriausios priemonės tai daryti ir kaip išvengti nenumatytų pasiekmių? Nes ES e, iniciatyvos gali padidinti žiniasklaidos reguliavimą. Na ir aš džiaugiuosi, kad parlamentas prisideda ir prie šios diskusijos ir žinoma, mes lauksime jūsų e, ataskaitos, jūsų pranešimo, kai jis bus baigtas, kad galėtume sureaguoti. Ačiū. Dabar aš suprantu, kad e, šis diskusijos etapas e, baigėsi ir dabar periname prie video dokumento. Nikola Frank, Europos transliuotojų sąjungos atstovė, e, pristatys tą medžiagą. Ačiū. Ir ačiū, kad pasikvietėte mane. Paaiškinsiu, ką atstovauju. Atstovauju Europos transliuotojų sąjungą. Tai yra e, visuomeninių transliuotojų organizacijų organizacija. Mes turime 70 46 e, narius, 46 valstybės e, iš ES pas mus yra atstovaujamos. E, visos ES valstybės narės yra atstovaujamos mūsų organizacijoje. Šiandienos tema žiniasklaidos laisvė. Žinoma, tai yra labai glaužiai susijęs su žiniasklaidos pluralizmu. Žiniasklaidos laisvė reiškia redakcinė nepriklausomybė, žurnalisto apsauga ir visuomenės. E, neribotą prieigą prie informacijos šaltinių. Žiniasklaidos pluralizmas reiškia, kad piliečiai turi galimybę gau, naudotis visą eilę informacijos šaltinių įvairiomis nuomonėmis ir ne joks veikėjas negali būti įtakojamas politikų. Tai yra demokratinės visuomenės pamatai. E, rašytinė spauda, televizija, radijas, socialiniai tinklai, internetinė žiniasklaida, visa tai įeina į e, žiniasklaidos pluralizmo e, peizažą. Šios žiniasklaidos prieinamumas, jos prieinamumo ribojimas politikų įsikišimų ar tyčiniai bandymai riboti prieigą prie turinio yra uh, E, žiniasklaidos pluralizmo, žiniasklaidos laisvės pažeidimai bet kurioje valstybėje narėje. Kiekvienos Europos e, valstybės žiniasklaidos sektoriai susiduria su tam tikrais aiškiais e, pavojais, rizika. Taigi, kokie būtų standartai žiniasklaidos vaidmuo ES valstybėse narėse yra labai aiškiai pabrėžtas Europos sąsk, sąjungos e, protokole, vadinamame Amsterdamo protokole, nes tas protokolas buvo pasirašytas su Amsterdamo sutartimi. Uh, Ten yra parašyta, kad nacionalinė transliacija yra tiesiogiai susijusi su demokratiniais, socialiniais ir kultūriniais kiekvienos visuomenės poreikiais, taip pat su poreikiu išsaugoti žiniasklaidos pluralizmą. Žiniasklaidos pluralizmas ir laisvė yra e, visuomeninių e, žiniasklaidos e, transliuotojų e, E, esm, veiklos esmė. Neseniai buvo priimta deklaracija dėl pagrindinių vertybių. Joje yra sakoma, kad ES visuomeniniai transliuotojai turi atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant e, žodžio laisvę ir e, pluralistinių nuomonių sklaidą. E, Taip pat yra pabrėžiama, kaip svarbu sukurti viešąją erdvę, kurioje visi piliečiai galėtų formuoti savo nuomonės ir idėjas. Tačiau jeigu visuomeniniai transliuotojai nori tenkinti savo įsipareigojimus, jiems reikia reikalingų sąlygų. E, visuomeninių e, transliuotojų e, E, teisės turi būti griežtai gerbiamos e, valstybės institucijų ir kitų tarnybų, bet to joms reikia deramo, nuolatinio ir prognozuojamo finansavimo. Tai yra labai svarbu visuomeninių žiniasklaidos priemonių nepriklausomybei. E, tokiai e, žiniasklaidai e, be abejo teko nukentėti nuo bendro ekonomikos nuosmukio ir kai kurios vyriausybės bandė pasinaudoti tomis sąlygomis ir padaryti spaudimą visuomeniniai žiniasklaidai ir padidinti netgi poveikį redakciniam turiniui. Tai demokratinėje visuomenėje neturėtų vykti. Europos parlamento rezoliucija priimta 2010 m. lapkričio mėnesį pavadinimu visuomeninis transliavimas skaitmeninėje eroje patvirtina reikalingas sąlygas. Ten yra pasakyta, kad visuomeniniai žiniasklaidai reikia deramo valstybės finansavimo, dalyvavimo atitinkamuose naujose e, technologinėse platformose, taip pat reikia stabilaus ir prognozuojamo reguliavimo klimato. Tik tada jie galės tenkinti savo įpareigojimą suteikti e, e, turining, gerą e, žinių turinį, informacijos turinį. E, be abejo, e, tokie dokumentai yra labai svarbus, kai e, atsiranda e, įvairūs apribojimai, skaitant e, ribojimais e, naudotis informacijos šaltiniais. Socialiniai tinklai, internetiniai dienorašiai šiandien yra įtraukti į e, visuomeninės žiniasklaidos redakcijų veiklą, taip yra palaikomas ryšys su auditorija, piliečiai gali reaguoti į uh, informaciją, kuri jiems rūpi, bet tai gali būti naudojama kaip e, žurnalizmo papildymas, bet ne pakaitalas. Tokiais e, e, socialiniais blogais naudojantis turi būti panaudojamas ir žurnalisto darbas. Bešališkas žurnalistinis darbas yra visuomeninės žiniasklaidos priemonės esmė. Nacionaliniai žiniasklaidos teisės aktai ir politika turi užtikrinti tokias sąlygas. Turi būti sukurtos atitinkamos visuomeninių žiniasklaidos priemonių programos, kurios atspindėtų visuomenės poreikius, visų visuomenės segmentų poreikius. Tai e, be to tas priemonės turi būti atskaitingos visuomeniai, nesgi piliečiai yra visuomeninės žiniasklaidos priemonės tarsi akcininkai. Uh, ES lygmenių buvo pasirašytas supratimo memorandumas tarp ES ir ES transliuotojų sąjungos. Taip e, buvo suteikta galimybė žinia, visuomeniniams žiniasklaidos priemonėms e, įtvirtinti savo vaidmenį e, plėtros valstybėse, Be to e, užtikrinta geresnė žodžio laisvė ir demokratija. Europos komisija įsipareigojo suteikti politinę paramą uh, E, įgyvendinant Amsterdamo protokolo principus. Europos taryba taip pat labai aktyviai prisidėjo prie visuomeninės žiniasklaidos standartų nustatymo. Tai yra reikalinga tų e, žiniasklaidos priemonių nepriklausomybei ir geresniam valdymui užtikrinti. Mes įsipareigome bendradarbiauti su plėtros valstybėmis, įskaitant e, specialistų rengimą teikiant finansinę ir techninę paramą. Bendrai kalbant, tam tikras žiniasklaidos priemonės galima panaudoti, tam tikras priemonės galima užtik, panaudoti užtikrinant žiniasklaidos pluralizmą ir laisvę ES. Dabar bendrai žiniasklaida tampa labiau <clears throat> koncentruota, matome e, globalizaciją, technologinės sąsajas Konkurencijos įstatymo pritaikymas komerciniam sektoriui tam tikra prasme sumažina žiniasklaidos koncentraciją, tačiau tai pasakytina tik įmonių susiliejimo ir perėjimo atveju e, bet tai neužtikrina žiniasklaidos pluralizmo. Daugiau žiniasklaidos e, e, laisvės jos žiniasklaidos priemonių savininkų išplėt, skaičiaus išplėtimas prisidėtų prie pluralizmo. Uh, Europos komisija užtikrino, kad žiniasklaidos laisvė ir pluralizmas bus paisomi e, rengiant naujus įstatymus. Um, būtina užtikrinti galimybės prieiti prie visų platformų, prie turinio, prie informacijos šaltinių. Teisinga spektro politika, e, išlaikant atvirą internetą, yra būtina šiame kontekste. Baigdama aš apibendrinsiu. E, E, visuomeninės žiniasklaidos priemonės atlieka labai svarbų, lemiamą vaidmenį užtikrinant žiniasklaidos laisvę ir užtikrinant e, pluralizmą, pluralistinės nuomonės. Taip pat mes galime prisidėti prie viešosios erdvės sukūrimo, kurioje visi piliečiai galėtų formuoti savo nuomonės ir idėjas. Bet mums reikia deramos, e, deramų įstatymų ir nepriklausomai veikiančių uh, E, kontrolės institucijų, kurios užtikrintų redaktorinę nepriklausomybę. Europos Sąjungos mastu parengiami supratimo memorandumai yra sveikintini šioje kontekstu. E, Europos Sąjungos lygmenių reikia sukurti priemonę, e, kuri užtikrintų žiniasklaidos nusavybės skaidrumą. Be to, Europos komisija turėtų e, savo poveikio vertinime numatyti žiniasklaidos laisvės patikrinimą, kad ta tik tai reikalinga. Ačiū. For. Ačiū. Išklausėme pranešėjus, o dabar pradėsime diskusijas. Noriu paprašyti, kad kiekvienas narys pateiktų savo pastabą ar klausimą per dvi minutės, nes mūsų laukia iš viso trys diskusijų raundai. Pirmiausia, ponia Antičevič. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū garbiems svečiams už jų pranešimus. Manau, kad e, visi sutiksite, jog e, visuomenės pasitikėjimas e, žiniasklaida mašta. Priežasčių tam yra daug, o pagrindinės priežastys yra netikslumas, skandalų siekimas, to tarpu rimti įvykiai tampa neišanalizuoti. Taip pat e, siekiama didesnio pelno maržų, o ne tarnauti piliečiams. Yra ieškoma tokių istorijų, kurios kelia sensacijas, tai yra žudynių istorijos, e, seksas skandalai ir taip toliau. Kodėl žiniasklaida e, tiek daug dėmesio skiria skandalingoms istorijoms? kurios vėliau kažkiek paveikia mūsų gyvenimą, o to tarpu pasaulio įvykiams skiriama nedaug dėmesio. Todėl pasitikėjimas žiniasklaida mažėja, nes vis daugiau žiniasklaida kalba apie e, žvaigždžių istorijas. Manau, kad svarbiau žinoti, kokią veiklą užsima vyriausybė. Mums reikia žinių, kurios užtikrintų žiniasklaidos laisvę. Iš ties žurnalistams žiniasklaidos laisvė neegzistuoja, tačiau jie turėtų rašyti tiesą, nieko daugiau išskyrus tiesą. Ponas Morais. Ačiū pirmininkė. Manau, tai puikia proga pateikti keletą klausimų. Pirmiausia, svar svarbus Renate pranešimas, todėl kad jame yra e, pateiktos pagrindinės e, idėjos, kaip užtikrinti žiniasklaidos laisvę Vengrijoje, tame tarpe taip pat. E, tačiau dar svarbesni dalykai susiję su šiuo pranešimu buvo pabrėžti ir Antony Vyland. Tai yra ta, tas didėjantis tarpeklis tarp lūkesčių ir konkrečių diskusijų. Mes e, turime nepamiršti pagrindinių teisių klausimas, kuris yra svarbiausias apsisprendžiant, kaip mes užtikrinsime žiniasklaidos laisvę ir žiniasklaidos pluralizmą. Mano supratimu, e, komisijai šie dalykai yra aiškus. Mūsų komitete e, žiniasklaidos laisvės klausimui taip pat tenka didelis dėmesys. Tos priemonės, kurias yra pateikusi komisija, yra svarbios, kaip ji ketina e, jomis pasinaudoti. Kalbant konkrečiai apie šį pranešimą, manau, kad jame yra e, fiksuojami tam tikri svarbus instrumentai ir standartai. Pavyzdžiui, mano valstybėje narėje e, būta daug spragų susijusių su savireguliavimo sistema, kai buvo e, pali, suteikta teisė um, individualiems piliečiams uh, ieškoti sprendimo. Manau, kad svarbiausia reikėtų uh, tinkamiau sureguliuoti žiniasklaidos laisvės klausimus. Daugelio akis krypsta į Europos Sąjungą. Yra žvelgiama į Europos Sąjungą ir dėl priemonių, kuriomis galėtų naudotis pati Europos Sąjunga. Aišku, nelaikas dabar kalbėti, galbūt laikas pateikti klausimą, e, klausimus ir aš norėčiau paklausti komisijos, e, kaip e, vystysis toliau šio pranešimo iškeltos idėjos, ar bus pateikiamos tam tikros priemonės, kaip bus sprendžiama žiniasklaidos susitelkimo, sutelktumo problema ir pagaliau, kaip bus sprendžiami žiniasklaidos konglomeratų e, keliami e, sunkumai Junktinėje karalystėje. Tai yra aktualus klausimas Italijoje, Italijoje bei kitose valstybėse narėse taip pat. E, manau, kad lūkesčių čia esama ir aišku svarbiausias, pirmiausia svarbu susitarti dėl standartų. Žinau, kad um, iškils dar ir daugiau klausimų susijusių su šiuo pranešimu. E, manau, kad svarbu, jog turėtume e, stebėsenos ir žalos atlyginimo mechanizmus, kurie irgi yra minimi šiame pranešime. Renate pasiūlymai e, vienai par kitai bus labai naudingi. Ačiū, panas Morais, panas Brons. Okay, um... Prancūzija šiemet paskelbė e, įstatymų kūrimą baudžiamuoju nusikaltimu dėl armenų žudimo. Turkija turi įstatymą, pagal kurį sakyti, jog tai genocidas yra nusikaltimas. Kelios valstybės turi e, įstatymus, kurie kriminalizuoja e, tam tikrų nuomonių skleidimą, man atrodo, kad tokie įstatymai netitinka žodžio laisvės ar žiniasklaidos laisvės. Turi būti tam tikrie pribojimai tiems, kurie skatina smurtą ar nori pateisinti žiaurumus. Pavyzdžiui, Erkas Hofsparnas, kuris norėjo e, pateisinti Stalino žudynės. Tačiau apribojimai, reiškiant politinę nuomonę, nėra primtini. Anksčiau buvo paminėtas interneto valdymas ir atviro interneto klausimas. Kiek ES šalių persekėja interneto svetainių savininkus e, kitose valstybės narėse, kur reiškiamos politinės nuomonės ar nuomonės dėl akademinių e, temų, kurios laikomos e, herezijomis. Neturime kalbėti apie žiniasklaidos laisvę be kalbėjimo apie tokius įstatymus. Apribojimai žodžio laisviai ne tik e, yra e, apribojimų skaitant, klausant. Žiniasklaidos laisvė turi reikšti laisvę naudotis žiniasklaidą. Anksčiau šiais metais Vokietijoje kilo diskusija dėl politinės partijos uždraudimo. Aš išklausiau visų partijų e, nuomonės apie tą siūlomą draudimą nes e, jie užsiminėjo taip pat ir e, nusikalstama veikla. Visos politinės partijos išskyros e, tą partiją, kurią norėjo uždrausti vyriausybę, pasisakė prieš. Taigi, Mrs. Guns. Pana Guns. Ačiū, manau, kad susidurime su įvairiomis e, dilemomis. Aš esu viena iš šešėlinių pranešėjų rengiant šį pranešimą. Tad, ir aš manau, kad negalime pasiteisinti tuo, kad Europa, e, Europos situacija geriau, kalbant apie žiniasklaidos laisvę ar demokratiją, negu kur nors kitur. Tiesiog e, Jeigu norime patarinėti kitoms šalims, mes turime pateisinti ir lūkesčius. Labai svarbu, aišku, atsižvelgti į vairių institucijų kompetencijas ir svarbu aišku, ir nepažinėti tam tikrų ribų. Tačiau aš tikiuosi, kad neįsime toliau negu dabartiniuose reglamentuose įrašyta, remdamėsi Lisabonos sutartimi. Reikia nepernelik nereguliuoti šios ryties, nes yra daug skirtumų, kurie yra taip pat svarbus. Tačiau aš manau, kad ES patikimumas, piliečių lūkesčiai yra svarbiau negu kiti dalykai. Taigi turime eiti tik tiek, kiek galime į priekį. Aišku, mes norime sulaukti aukšto ligmens grupės ataskaitos. Ponas Velnas minėjo, kad vyko, vyksta posėdžiai su šia grupe, aptarimi svarbus klausimais. Tačiau aš manau, kad mes turime pakankamai, būti pakankamai drąsūs ir š, pa, pasakyti tam tikrus dalykus šia, šiame pranešime ir pateikti esminių rekomendacijų ir eiti toliau negu numatyta dabartinėse reglamentuose, nes viskas tampa šiek tiek pavojinga. Nepakanka, kad e, Europos taryba ir EBPO e dirbtų savo darbą, tačiau Europos institucijos turi tam tikrą atsakomybę, e, nes kai kas yra privaloma e, valstybės narėse, kas išeina iš Europos institucijų. Pane Lunačiak, ačiū pirminkė, atsiprašau, kad nebuvau anksčiau čia, tačiau turėjau dirbti kitame komitete. Iš to, ką išgirdau iš savo patarėjų, norėčiau pakalbėti apie e, vieną klausimą, kurį kėlė keletas kolegų, pane Gens kaip ES viduje elgėsi su žiniasklaidos laisvė, tai yra labai svarbu e, mūsų patikimumui išorėje. Pakalbėsiu apie vakarų Balkanus. Kiekvieną kartą mes, kai ten apsilankome, kalbame apie žiniasklaidos laisvę, apie laisvę, žurnalistų laisvę, kad jie galėtų rašyti apie kritinius dalykus, kad galėtų kritikuoti, tačiau e, girdime, kad ES ne visur yra taip gerai. Todėl aš pritariu visiems tiems, kurie siūlytų ne tik aukštesnio ligmens stebėsenos procesą, tačiau kaip galėtume ES ligmens e, minimalius aukštus standartus nustatyti žiniasklaidai. Iš jūsų norėčiau išgirsti štai ką. Ką, ką būtų galima padaryti e, šioje srityje. Galbūt tai bus Renatos Weber pranešimo dalis, ką reikštų, ar galima būtų nustatyti privalomus standartus ir jeigu tie standartai pažeidžiami, tai reikštų tam tikras sankcijas. Žinau, kad tai yra kritikuotina pozicija, tačiau galbūt galėtume žengti šiek tiek toliau, negu dabar esamoje situacijoje yra. Ir e, turint, e, turint galvoje tai, kad mes turime būti E, patikimi kitų šalių, trečiųjų šalių e, žmonių akise. Ponas Marinesko. Ačiū, pirmininkė. Kai tik kalbame apie žiniasklaidos laisvę, paprastai turime galvoje apie tai, kad egzistuoja vyriausybės ar valstybės kišimasis Tačiau šiuo metu ES turime problemų ir su privačia žiniasklaida ar spauda. Nes tokia spauda dažnai atspindi savo savininkų politinės nuomonės. Taigi norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie tai, ką būtų galima padaryti dėl to. Kita vertus, ES neturi kompetencijos spaudos srityje. Pranešime kalbama apie galimą ES kišimėsi, parengiant teisės aktus šioje srityje. Norėčiau sužinoti, ką jūs turite galvoje, kai sakote, e, kad gali būti patvirtinti ES teisės aktai šioje srityje. Ir paskutinė pastaba. Taip, žiniasklaida turi būti laisva, tačiau žurnalistai taip pat turi būti laisvi. Jie turi laikytis taip pat ir e, tam tikrų viso kodeksų. Jie turėtų nepatirti savininkų ar vyriausybės spaudimo norėčiau išgirsti jūsų e, pastabas e, šiuo aspektu, jeigu tokių turėtumėte. Pone Makintar. Ačiū, ponė pirminkė. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiems. Man ypač pasirodė įdomu tai, ką sakė ponas Vylanas. Mano dėmesį e, pakursti jo panėtas nematytos pasakmės. Šiame parlamente mes dar kalbame apie įstatymą dėl nenumatytų pasiekmių ir apie nenumatytų pasiekmių dėsnį ir turėtume būti atsargus. Taigi, pirmiausia, turėtume galvoti apie tai, kaip galima geriau gyvendinti dabartinį reguliavimo, dabartinius reguliavimo pagrindus gali būti daug susitarimų, sutarčių ir taip toliau, tačiau reikia užtikrinti ir jų įgyvendinimą. Na ir antra, ar ES turi kompetenciją šioje srityje? Šis klausimas jau buvo iškeltas kitų kalbėjusiųjų. Na ir pagaliau bendrosios rinkos klausimas. Ar dabartinis pasąjungos ir valstybių narių teisės konstruktas nėra kliūtis e, bendrai rinkai ir konkurencijai. Kadangi aš esu iš Junktinės karalystės, aš e, manau, kad svarbu siekti balanso tarp žiniasklaidos laisvės ir žiniasklaidos atsakomybės. Manau, kad turime užtikrinti, kad toks balansas būtų. Kartu su Renata Weber e, lankiausi delegacijoje e, Vengrijoje. Kuomet tik kalbama apie Vengriją ir apie žiniasklaidos laisvę, labai svarbu, kad, aišku, šis klausimas ir e, pranešimas e, nebūtų skirti vien tik Vengrijai, reikia kalbėti apie visą Europos Sąjungą ir apie vyriausybę įtaką žiniasklaidai. Tačiau kita vertus, reikia kalbėti taip pat ir apie žiniasklaidos atsakomybę. O dabar grįžtame prie e, tribūnos. Poniai Gavrilydės pirmąjį žodį suteiksim. I was, uh, well, let's take it. Aš e, gal taip pasakyčiau, ne visiškai sutinku su ponė Gions. E, čia yra tam tikra dilema iškilusi, nėra jokio pateisinimo. Reikia reguliuoti, bet ne per daug. Jeigu neišlaikysim paprastos sistemos, nesugebėsime stebėti ir kontroliuoti, nesugebėsime gyvendinti tai dažnai būna nelengvas procesas. Visuomet yra lengviau sukurti kažką sudėtingo negu paprasto ir kontroliuojamo. Taip, ponė Makintaja, labai didelė dalimi tai yra susiję su pašaliniais padariniais. E, žiniasklaidos laisvė yra susijusi su visų suinteresuotų pusių elgesiu, kitaip sistema neveiks. Dažnai pasisakomuose yra pamirštama, sakoma, kad piktos vyriausybės bando prispausti žiniasklaidą. Žurnalistai nuolat siekia laisvės, taip jie yra tarsi pavyzdys, jų atlyginimas. Uh, E, priklauso nuo žiniaslos laisvės, todėl pluralumas ir koncentracijos vengimas yra tokie svarbus. Bet tai nėra vieninteliai reikšmingi dalykai. Dabar per krizę e, šios problemos e, yra itin akcentuojamos, nes žmonės bijo prarasti darbą. Nuolat matoma, kaip laikraščių užsidaro, televizijos kanalai užsidaro. Taigi <clears throat> Žurnalistai, žinoma, be abejonės darys viską, ką jiems liepia viršininkas. Ir turime sukurti tokią žurnalisto apsaugos sistemą. Paprasta ji turėtų būti, lengvai e, įgyvendinama ir lengvai e, išlaikoma. Ponas Vilanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra daug klausimų pateikta, į kuriuos aš norėčiau atsakyti trumpai. Ponas Morais kalbėjo apie labai svarbų dalyką, minėdamas, kad e, diskusijose apie žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą išriškėja nemažai tokių tarsi separatistinių pozicijų. Ir ES lygmenių yra priimami įstatymai, kuris yra sakoma, kad tarsi valstybė turėtų atsitraukti, bet yra tokių įstatymų, kuriuose yra sakoma, kad valstybės turėtų labiau dalyvauti žiniasklaidos gyvenime. Todėl ir reikia sukurti tarsi keletą ašių, o ne vieną, kad mes aiškiai pasakytumėm, ko norime iš pluralizmo, iš skaidrumo, kokių pageidavimų turime dėl uh, E, žiniasklaidos laisvės, jos reguliavimo, dėl e, koncentravimo ir panašiai. Tai yra svarbu, nes e, juridinio pagrindo ir kompetencijos klausimai nėra abstraktus iš esmės. Klausimas yra tik tai toks, ar pakanka kompetencijos padaryti A, B ar C. Politinės gairės pirmiausia yra pateikiamos ir paskui žiūrime, lygindami skirtingas valstybės, kaip jos įgyvendinamos. Mes, aišku, darome prielaidą Europos komisijoje, kad e, e, mūsų kompetencija nėra neribota. E, mes turime daryti tai, kas yra numatyta e, pagrindinių teisų hartijoje. Turime daryti viską, kad būtų įgyvendintamos ES steigimo sutarties nuostatos vidaus rinkoje ir kitose sritise. Pone Makintaja kalbėjo ir aš jau tą minėjau, kad dabartinė teisė jau yra pakankamai pritaikoma. Pažvelgime, kas vyko Junktinėje karalystėje. Beveik visi veiksmai, kurie buvo įvertinti kaip reguliavimo žlugimas, iš esmės buvo susiję ir su elektroninio komunikavimo uh, E, privatumo išsaugojimo įstatymo pažeidimais ir kitų įstatymų pažeidimais. Todėl mes turime pažiūrėti iš tiesų, kokie jau egzistuoja įstatymai ir kurias taisyklės reikėtų tik geriau įgyvendinti, kad galėtume išspręsti kai kurias iš aktualių problemų. Ponios Lunačiak klausimas dėl minimalių standartų ir sankcijų kontroliavimo, stebėjimo. Žinoma, kai pradam kalbėti apie sankcijas ir privalomus standartus, iškyla sudėtingas kompetencijų klausimas, bet aš, e, nors dar diskusija nesibaigė, bet e, galiu pasidžiaugdamas pastebėti, kad finansavimas gali būti numatytas, kad e, galėtume stebėti praktinę veiklą kad e, įvertintume akademinę darbą, kuris yra atliktas užsakant e, komisijai, e, įvertinant pluralizmo padėtį ES. Ir iš to mes galime parengti vadinamasis veiklos priemonės tolesniems etapams. Taip pat norėčiau sureaguoti į ponios Antikčiovič pastabas. <clears throat> Žinoma, kai kalbam apie skirtingas žiniasklaidos rūšis, vadinamąją kokybinę e, žiniasklaidą ir sensacijų kupiną žiniasklaidą, geltonąją spaudą, e, tai susidurėm su nemažai sunkumu. Būtų sunku pasakyti, kad tik vienos rūšies žiniasklaida yra teisėta, o visos kitos žiniasklaidos rūšys nėra geros. Aišku, kalbėdami apie visuomenės interesus, pirmiausia, turime įvertinti, kokios ekonominės sąlygos leidžia uh, atsakingai teikti informaciją atitinkančią visuomenės interesus ir kaip tą daryti nuosekliai ir išsamei. E, iš esmės, būtent apie tai buvo kalbama mūsų ataskaitoje apie žiniasklaidos ateitį ir mes norėjome būtent prie to padėties pagerinimo. Čia baigsiu ir e, leisiu gal vėliau kitiems pasakyti. Pone Frank, ačiū. ES veiklos patikimumas buvo paminėtas. Teisingai pasakėte, tai yra jaučiamas tam tikras susinervinimas ir mūsų tarpe. Aš minėjau supratimą memorandumą, kuris buvo pasirašytas su Europos komisija. Ten ir mes, ir Europos komisija kartu bandome padėti E, mūsų nariams valstybėse kandidatėse, kad jos taptų tikrai nepriklausomais visuomeniniais transliuotojais. Europos komisija yra e, labai ryštingai nusiteikusi toms šalims padėti, bet aišku, kai tos valstybės tampa valstybėmis narėmis, tai ta aktyvi Europos komisijos pagalba ir kitų ES institucijų pagalba baigėsi, nes nebeturime kompetencijų tam. Mes tą suprantam ir tvirtai manome, kad žiniasklaidos e, reguliavimas yra nacionalinis reikalas, nes jis yra susijęs su kiekvienos valstybės tradicijomis, kultūrinė aplinka ir panašiai. Bet, žinoma, tam tikras susierzinimas jaučiamas mūsų narių tarpe. Žinome ir ponės Vyland jau sakė, kad reikia juridinio pagrindo, kad galėtume įsikišti mes bandome įvertinti turimus teisės aktus, turimą reglamentą, jis būtų naudingas. Aš manau, kad būtų įmanoma rasti daugiau e, teisinių pagrindų žiniasklaidos laisvė ir pluralizmui sustiprinti. O reglamentas, kuris dabar yra rengiamas, būtų labai svarbus elementas, e, atliekant į kurį turėt, kuriame turėtų būti atsižvelgta į poveikio vertinimą. Dar vienas dalykas, į kurį reikėtų atidžiau atsižvelgti. Uh, E, stebėjimo institucijų nepriklausomybė. Žiniasklaidos e, paslaugų direktyvoje apie tai yra kalbama. Aš neturiu laiko dabar e, detaliai apie tai kalbėti, bet manau, kad tą klausimą reikėtų panagrinėti. O kalbant apie pono Marineskų iškeltas problemas dėl komercinės ir privačios žiniasklaidos. Būtų labai gerai sukurti mechanizmą, kuris uh, leistų piliečiams e, matyti, kam priklauso komercinė žiniasklaida. Nuosavybės skaidrumas turėtų būti užtikrintas, kad žmonės suprastų, kokie komerciniai ir privatus interesai yra susijęs su vienu ar kitu kanalu. Tada kitaip žmonės vertintų informaciją gaunamą per tą žiniasklaido šaltinį. Ir e, be abejo, tai būtų naudinga mums visiems. Jau minėjau, kad mes e, patvirtinome tam tikrą pagrindinių vertybių mūsų nariams sąrašą. Mūsų nariai, kaip sakiau, yra ne tik iš ES, bet ir iš 56 e, valstybių bendrai, taigi ne visos yra ES. Bet galiu pasakyti, kad ne visose tose šalyse yra daug problemų su nepriklausomybė. Uh, bet e, iš problemų iškyla ne tik valstybėse kandidatėse, bet ir kitose šalise. Todėl norime joms padėti sukurti reikalingas sąlygas. Pavyzdžiui, e, kūrėme vadinamasias redaktorių redakcinės gairias, e, kad e, e, mūsų nariai užtikrintų tam tikras žurnalistikos etikos taisyklės kasdienėme darbe. Taigi mes sukūrėme tam tikrą etinę aplinką, e, kurioje žurnalistai galėtų dirbti laisvai ir nepriklausomai. Ačiū. Ačiū. Dabar pranešėja gal norės e, pasisakyti. Trumpai. Europos e, sąjunga nėra paremta tik ekonominės ar finansinės interesais. Manau, kad e, tos sąjungos pagrindas yra principų ir teisių visuma. Aišku, apsaugant e, šias teisės e, visą laiką bus susidurėma su tam tikrais biurokratiniais sunkumais. Nepasiteisinimas yra, kad nedaroma tai, kas nebūtina. Tiesa ta, kad e, tam tikros sankcijos nebūtinai yra skirtos apkaltinti. Manau, kad Sankcijos e, labai aiškiai e, atspindi tam tikras pozicijas e, skirtingose valstybėse narėse. Mano supratimu, kai nėra teisinių standartų, kai kompetencija nėra pakankama, tai nėra pasiteisinimas neužtikrinti žiniasklaidos laisvės. Būdami pakankamai inovatyvūs, turėdami pakankamai valios užtikrinti žiniasklaidos laisvę, mes galime ją ja, iš ties užtikrinti. E, komisijos narės krus pasiūlymai buvo visada labai drąsūs. Tačiau ar mesgi turim komisijos narę atsakingą už pagrindinės teisės? Kai buvo kalbama apie žiniasklaidos laisvę, ši komisijos narė e, nebekalbėjo taip drąsiai, o tai turėtų pasikeisti ko mums trūksta, tai politinė valia ir drąsa imtis tam tikrų veiksmų. Tik tuomet mus lydės sėkmė. Kalbant apie tą atsakomybę. Aš labai atsargiai formuluočiau šias mintis. Manau, kad atsakomybės suvokimas nereiškia, kad vyriausybė gali reguliuoti taip, kad yra daromas tam tikras spaudimas. Kalbant apie žiniasklaidos pluralizmą, jis neįmanomas be skaidrumo. Iš ties, mums reikalingas skaidrumas, kad žinotume, kas yra už vienų ar kitų transliuotojų ar žurnalistų. Aišku, šios temos bus dar ne kartą aptartos ir mūsų komitete, o dabar svarbiausia išklausyti svečių. Ačiū dar kartą už jūsų pranešimus. Hey, Man buvo pranešta, kad techniniai pasirengimo darbai, leidžiantys išklausyti mums audiovizualinį pranešimą, yra baigti. E, mes pradėsime antrąjį klausimų raundą ir e, jį pradėsime nuo audiovizualinio pranešimo, apie kurį buvo kalbėta anksčiau. back to Mrs. Frank. Now, now, we've got. Pone e, Danja Mijatovič, ESBO atstovė, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovė, žiniasklaidos laisvės klausimais. Ji negalėjo atvykti šiandien į mūsų posėdį, Tačiau jame dalyvauja per vaizdo konferenciją ir jos pranešimas bus pristatytas dabar. O šalia savęs kviečiu ir ponę Pegi Valkę, kuri yra Leuveno katalikiškojo universiteto profesorė. Sveiki ką atvykusi ir ponas Marijos Dragomir, kuris yra vyresnysis skaitmeninės žiniasklaidos žymėjimo projekto vadovas, bei ponia Magda Walter, kuri yra regioninė redaktorė ir propagavimo specialistė atviros visuomenės fonde. E, taip pat Kviečiu ir pona Ivarą Rusdalą, kuris yra Europos laikraščių leidėjų asociacijos pirmininkas. Sveiki atvykę. O dabar seniai žadėta, žadėtas audiovizualinis pranešimas ponios Dunjos Mijatovič.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 Ponas ir ponai, man ypatingai malonu e, per e, šią vaizdo konferenciją dalyvauti klausimuose skirtie, skirtose žiniasklaidos laisvės ES temai. Dėkoju už kvietimą. Atstovė žiniasklaidos laisvės klausimams buvau paskirta prieš tris metus ir per šiuos tris metus um, um, susipažinau su situacija 56 uh, um, esbo valstybėse narėse. Svarbu uh, laikytis tų įsipareigojimų, kurie buvo prisimti, kurti tinkamą aplinką, užtikrinant e, žiniasklaidos ir raiškos laisvę. Noriu pasinaudodama progą paklausti, jei ne dabar, tai kada, jei ne čia, tai kur? Nes e, visas valstybės valstybių vyriausybės pasirašė įsipareigojimus siekdamos tikrinti žiniasklaidos laisvę. Deja, tie įsipareigojimai vykdomi labai vangiai. Pastaruoju metu situacija ypač pablogėjo kai kuriuose valstybėse narėse. Ir žiniasklaidos laisvė bei žiniasklaidos pluralizmas nėra užtikrinami. Naudojasi e, visomis progomis, e, norėdama, kad mano balsas būtų išgirstas, tačiau jei nebus e, politinės valios, jei nebus suvokiama, kad žiniasklaidos laisvė užtikrina demokratiją ir tinkamas žinių perdavimo būdas yra taip pat labai svarbus, tas mano balsas nieko nepadės. Europos e, sąjunga yra ta erdvė, kur gimsta idėjos e, ir esbo šalis gali sekti Europos sąjungą kaip pavyzdžių. Europos sąjunga taip pat yra unikali galimybė e, kurti naujus kriterijus, naujus stojimo į Europos sąjungą kriterijus šalims kandidatėms bei galimoms kandidatėms. Taigi, Europos Sąjunga e, gali žiniasklaidos laisvę įtraukti ir į savo e, užsienio politikos darbo atvarkę. Nepaisant to, yra vyriausybių, kurioms žiniasklaida e, tampa pavojinga platforma kontroliuoti opoziciją, o kartais ją ir nutildyti. Tokiu būdu e, besiskleidžiančios demokratijos yra tik sustiprinamos vietoj to, kad jos būtų sustiprintos. Mano pirmasis tikslas yra užtikrinti, kad nebūtų naudojamas smurtas prieš žurnalistus, kad jie nebūtų mušami, žudomi, e, bauginami. Turėtume pasiekti, kad nebūtų jokios cenzūros žiniasklaidoje. Matėme smurto proveržius Bulgarijoje, Kipre, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Daugeliu atveju e, tyrimas vyksta labai lietai ir kaltieji nėra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Mes taip pat stebėjome, e, kaip buvo susidorojama su demonstracijomis Graikijoje, Portugalijoje, Ram, Ramuni, Rumunijoje ir Ispanijoje. Aš vis pabrėžiu, kaip svarbu užtikrinti, kad žurnalistai galėtų uh, rengti savo reportažus nieko netrukdomi. Taip pat aš visada um, pabrėžiu, kad politinis spaudimas neturėtų būti daromas žiniasklaidai. Tai yra e, didelė grėsmė ir mes daug dėmesio turėtume skirti Vengrijai. Nuo 2010 metų e, Vengrijos žiniasklaidos teisinės ir, ir e, reguliavimo struktūros buvo reorganizuotos. Labai svarbu ne tik e, mano pozicijoje, tačiau ir kitose tarptautinėse organizacijose skirti daugiau dėmesio e, šiai problemai. Taip pat neleisti Vengrijai e, dar labiau riboti žiniasklaidos laisvės. Egzistuojanti arba um, um, egzistuojantis arba planuojami teisės aktai taip pat gali labai apriboti žurnalistų darbą. Um, Kipras, Estija, Airija, Rumunija e, šmeištą įtraukė į nusikalstamų veikų sąrašą. E, tuo tarpu yra neatsižvelgiama į Europos žmogaus teisų teismo Strasbūrė sprendimus. Nepaisant to, e, šis dėlsimas gali pažeisti demokratiją. atsiprašau, panaikino šios šalis bausmes. Neturime pamiršti, kad ne viena valstybė nėra apsaugota e, nuo e, bausmių prieš žurnalistus. Mano biuras Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje stebėjo, kaip yra nagrinėjamos baudžiamos ašmeišto bylos. Kartais byla yra ištiriama per vieną dieną. Reikia suvokti tinkamą žiniasklaidos vaidmenį ir ginant viešąjį interesą. Reikia užtikrinti ir teisinę apsaugą, kuri turi būti užtikrinti žurnalistų e, šaltiniams. Puikus pavyzdys yra Belgija, kuri 2005 metais e, prieimė e, žiniasklaidos šaltinių apsaugos teisės aktus. Labai svarbu, kad policija, prokuratūra, teismai tirtų tinkamai atvejus ir neverstų žurnalistų išduoti savo šaltinius. E, cituodama Europos žmogaus teisų teismo sprendimus, e, šis teismas nus, e, prieėmė sprendimą, pagal kurį nebuvo verčiami žurnalistai perduoti savo medžiagos policijai. Reikia užtikrinti e, tinkamo valdymo standartus ir tinkamos skaidrumo standartus. Aš tikiuosi, kad Ispanija greitų metų priims atitinkamus teisės aktus. Lai, e, raiškos laisvės internete užtikrinimas yra labai svarbus e, mano tarnybai žiniasklaidos laisvės internete apsiriboj, apribojimas e, bus pavojingas ir kels problemas e, laisviai. Reikia stengtis, kad nebūtų skatinamas bauginimas, tačiau užtikrinti nežalingą raiškos laisvę internete. E, baigdama noriu tarti keletą žodžių apie aktą. Aktą mm, mm nėra tinkamas atsakymas, siek, kad galima apriboti žiniasklaidos laisvę užtikrinant autorių teisės. Aš dar kartą noriu pat sveikinti Europos parlamentą už jo ryštingus žingsnius. Ponios ir ponai, jūsų debatus seksiu per video konferenciją ir dar kartą dėkoju, kad pakvietėte dalyvauti šioje diskusijoje. Turiu pasakyti, kad mūsų darbo santykiai su ponia Mijatovič yra labai geri. Dėkoju jai už šį video pasisakymą. Ir toliau e, kalbės profesorė Pegi Valkė. Liuveno katalikiško universiteto profesorė, kuris už žiniasklaidos laisvę dirbo jau kurį laiką, prašom. Ačiū, ponė Weber. Ponios ir ponai, man didelė garbė lankytis šiandien pas Jūs ir pasidalyti mintimis apie ES vaidmenį, saugant žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą valstybės narėse. Aš džiaugiuosi šią iniciatyvą patvirtinti rezoliuciją dėl žiniasklaidos standartų Tai galbūt bus pirmas žingsnis aiškiau išdėstant tokius standartus, patvirtinant e, priemonės pagristas ES kompetencija. Kaip teisės e, profesorė Lioveno universitete, aš dirbau su vairiomis iniciatyvomis susijomis su e, žiniasklaidos laisvė, pluralizmu, susijusiais su rodikliais dėl žiniasklaidos reguliatorių nepriklausomumo E, aš esu taip pat e, žiniasklaidos pluralizmo centro narė Florencijoje ir šio, aš esu teikusi jums e, dokumentų. Taip pat organizavau kartu su Šiovanu Grėjumi Europos forumą žiniasklaidos pluralizmui. Ir mes rengėme probleminį dokumentą, kuriuo siekime atspindėti visas e, nuomonės išreikštos tuo met. Noriu pabrėžti, kad mano susidomėjimas ir vaidmuo įmantis iniciatyvų visada yra tiesiog akademiški dalykai. Aš esu ir Belgijos konkurencijos tarybos narė, tai yra administracinis teismas ir esu viena iš penkių nepriklausomų ekspertų Flandrijos e, žiniasklaidos reguliuotojo sudėtyje. Tačiau mano nuomonės, mano e, nuomonės yra e, asmeniškos, yra pagristos akademinė patirtimi. Noriu pateikti paprastą pasakojimą šiandien ir iškelsiu keletą klausimų, kad būtų atsakyta į klausimus, kurie buvo užduoti man. Ar mums reikia Europos Europos direktyvos žiniasklaidai ir pluralizmui. Pirmiausia, pasakysiu, kad man šis klausimas šiek tiek klaidinantis. Ar turime direktyvą dėl privatumo? Ne. Turime 1995 metų direktyvą, kuri pavirs reglamentu, kuris sako, kad duomenų apsauga ir asmeniškų duomenų e, apdorojimas, kuomet siekiama sukurti bendrą rinką, kur e, asmeniniai duomenys turėtų laisvai būti perdami iš vienos valstybės kitai ir turi būti apsaugoti pagrindinės e, žmonių teisės. Taigi, turime direktyvą, kurią pacituosiu, taip pat e, jis siekia sukurti zoną be sienų, užtikrinto pat metu aukšto lygmens bendrų interesų apsaugą. Taigi ši direktyva egzistuoja nuo 89-ųjų, tai yra televizija be sienų ir po to pavadinta e, audiovizualinių paslaugų direktyva. Kaip sako pavadinimas, ši direktyva apima tik tai tam tikras nuostatas numatytas įstatymuose dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo. Todėl tiek jos apimtis taikymos rytis ir koordinavimo rytis yra riboti. Tam yra geros priežastys e, riboti televizijos e, paslaugų teikimo sritį. Pirmiausia, sakoma, kad šios e, paslaugos tarp valstybinės plačiau negu kad spausdinta žiniasklaida. Ir antra, šios paslaugos yra daugiau reguliuojamas valstybių dėl didesnio poveikio visuomeniai. Tai yra, yra daugiau teisės aktų e, suderinti e, audiovizualinę žiniasklaidą negu spaudą. <clears throat> Tačiau dėl kokių priežasčių reikėtų riboti koordinuojamas rytes, tai yra nepilnamečio apskauska, kultūrinė įvairovė, priešių prieiga prie informacijos e, apie svarbiausius įvokius, neįgaliųjų teisų apsauga, vartotojų apsauga ir teisę sureaguoti. Kodėl šios sritis niekada nebuvo išplėstos ar užbaigtos, sakykime, sudarinant nuostatas dėl skaidrumo ir e, žiniasklaidos nusavybės, koncentracijos, interesų konfliktų, netinkamos politinės įtakos, nepriklausomumo iš priežiūros tarnybų pusės. Ar dėl to, kad trūksta kompetencijų? Jeigu taip, paaiškinkite, kodėl priešingai Europos reguliavimo sistema elektroninėms komunikacijoms ir paslaugoms, kurios pagristos taip pat vidaus rinkos e, motyvais turi taisyklės e, dėl ekonominės ir politinės nepriklausomybės, numato suderintą sudėtingą sistemą analizuoti rinkas, e, kad nebūtų išimtos, nebūtų piknaudžiajama rinka, pakirsta konkurencija ir būtų saugomos piliečių teisės ir kodėl šis paketas numato sistemą išduoti bendrus leidimus, kad būtų galima lengviau patekti į rinką ir užkirsti kelią mm, dirbtiniems licencijavimo reikalavimams. Ypač kai kalbama apie e, ribotą dažnių skaičių. Ar ši apsauga svarbesnė negu e, tuomet, kai kalbame apie turinį? Ar mes daugiau rūpinamės e, telefonų sąskaitomis, o ne patikimą informaciją. Man sunku tuo patikėti. Jeigu taip, tai kodėl e, direktyvos 8 ir 94 konstatuojama dalis aiškiai sako, kad valstybės narės turi iškirsti kelią bet kokiems veiksmams, kurie galėtų leisti skurti dominuojančią poziciją, kas apribotų pluralizmą ir televizijos informacijos laisvę ir viso informacijos sektoriaus. Ir e, turi rinktis uh, tinkamus instrumentus, kad galėtų e, jų reguliavimo tarnybos nešališkai ir skaidriai dirbti savo darbo, propaguodamos žiniasklaidos pluralizmą. Ar yra tai todėl, kad Europos teisės aktų kuriejai gali labiau pateisinti tokius, e, tokios saugiklius e, tinklams, o ne turiniui? Aš tuo netikiu yra didelių netitikimų nacionalinėse e, nuostatose dėl žiniasklaidos nusavybės apibrėžiant e, pozicijas, kurios neti, būtų netinkamos pluralizmui. Yra skirtingos taisyklės dėl nesudarinamumo tarp politinės veiklos ir žiniasklaidos nusavybės ar kontrolės. Ir nors kai kurios šalis numato pareigas užtikrinti uh, E, nusaibės skaidrumą, kitos šalis neturi tokių taisyklių. Skirtingų nacionalinių taisyklių e, sukurtas sudėtingumas ne tik negali e, nedrasinti bendrovių įžengti rinką, bet taip pat joms gali būti sunku kur teikti paslaugas valstybės narėse, kur egzistuoja dominuojančios pozicijos dėl nesamų taisyklių, dėl koncentracijos ar skaidrumo. Ar šie skirtumai nekelia problemų vidaus rinkos veikimui pagal įvairius e, sutarties straipsnius. Ir ar e, žiniasklaidos priežiūros e, tarnybų nepriklausomumas nėra iš ankstinės sąlyga tinkamam vidaus rinkos veikimui. Europos Sąjunga iš tikrųjų atrodo taip mano, kai, nes e, tai rodo telekomų reglamentas, e, tačiau kai kalbam apie žiniasklaidos reguliuotojus, tuomet ne, argi neskizofreniška. Šizofreniška. Atrodo, kad EVMS direktyva, kurdama E, vidaus rinką, vidaus e, rinkos rytį be sienų audiovizualiams paslaugoms, tuo pačiu metu užtikrindama aukštą tikslų, bendro intereso tikslų apsaugą, įskaitant žiniasklaidos pluralizmo e, gynimą, nebus pakankamai pasiekta valstybių narių. Būtent todėl, mano nuomonė, Svarbiausias ES vaidmuo yra susijęs su žiniasklaidos laisvė ir pluralizmu. Be aktyvesnio vaidmens, kai kalbame apie žiniasklaidos rinkos stebėseną. Tai yra, reikia užtikrinti, kad e, naujoje direktyvos versijoje dėl audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų, nepaisant koks čia būtų pavadinimas, turi būti minimalus saugikliai ir tiems bendro intereso tikslams, kurių svarba jau dabar yra pripažįstama konstatuojamosiose dalyse, tačiau kurios nėra e, koordinuojamų sričių dalis, kaip aš suprantu, labiau dėl politinių, o ne teisinių priežasčių. Europos teisės aktų leidėjai turi laikyti subsidarumo principo, e, kuris e, išdėstas sutarties penktame straipsnėje. Tačiau pagal 51 straipsnį, kuris yra Europos pagrindinių laisvių hartijoje, užtikrinti, kad būtų laikomas žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo. Jau daugeliu atveju Europos žmogaus teisų teismas yra nutaręs pagal Europos žmogaus teisų konvencijos dešimtas straipsnį, o tas straipsnis atitinka ES hartijos 11 straipsnį, kad valstybė nėra žiniasklaidos laisvės priešas, bet garantuotojas. Ypač kai kalbam apie audiovizualinę žiniasklaidą. Ir aš e, rekomenduoju paskaityti paskutinį sprendimą e, byloje Centro Europa 7. Pagal teismo praktiką ir e, pagal Europos tarybos rekomendacijas gana detalūs standartai yra apibriežti dėl žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo. Aš nematau priežasčių, kodėl ES negalėtų įgyvendinti šių standartų, tvirtindama savo priemonės skatinti bendrąją rinką žiniasklaidos paslaugoms. Minimalių standartų, kurių turėtų būti laikomas Europoje forma ir juos turėtų įgyvendinti valstybės narės tinkamomis, proporcingomis priemonėmis, įskaitant savireguliaciją. Dabartinė direktyva neskatina valstybė narių e, patvirtinti e, savo reguliavimuose priemonių. Taigi, jeigu žiniasklaidos įstatymų harmonizavimas gali apsaugoti Europos piliečių nuo e, sekso nemokamoje televizijoje nuo 4 valandų po pietų, kodėl negali tie patys piliečiai būti apsaugoti nuo turinio, kuris e, įtakojamas netinkamai ekonominių ar politinių interesų ir gali būti žalingas demokratiniam diskursui Europoje. Ačiū. Pone Valky. Dabar periname prie e, pono Marius Dragomir, antrasis mūsų pranešėjas, kuris yra skaitmeninės žiniasklaidos projekto plano vyriausias vadovas. Ir Magda Valter taip pat kalbės, kuri yra atviros visuomenės fondų e, regionė redaktorė. Ponas Marius. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes čia atvykome tam, kad pristatytume tyrimo projektą, kurį mūsų organizacija jau ketverius metus įgyvendina. Mes atstovaujame atviros visuomenės fondus, žiniasklaidos programą, atviros visuomenės fondą Londone. Uh, Mes e, savo veikloje remiame žiniasklaidos tinklus e, visame pasaulyje, bet mūsų darbo pagrindinis tikslas pastaraisiais metais buvo būtent tyrimai ir politika. E, išvados, kuriomis su jumis pasidalinsime, išplaukia iš skaitminės žiniasklaidos e, veiksmų plano, tai yra tyrimų projektas, kurį per pastaruosius šešerius metus daugelėje valstybių gyvendome. Kaip tik dabar Daugiau negu pusė ataskaitos e, buvo paskelbta ir ją galima perskaityti. Darbo rezultatas štai tokia ataskaita. Ja galite rasti ir internete. Jau dabar. 13 ES valstybių, tarp jų Vokietija, Vengrija, Italija, Lietuva, Latvija, Niderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovenija, Ispanija, Švedija ir Junktinė karalystė. E, E, pateikė savo informaciją skaitytojams, bet to yra pateiktos ataskaitos apie valstybės kandidates, tokias kaip Albanija, Bosnija, Hercegovina, Kroatija, Makedonija, e, Serbija ir Turkija. Turėjome skaidrų, bet man atrodo, kad mes galim šiek tiek greičiau negu juose e, kalbėti. Tris klausimus e, aktualiausių šioje diskusijoje šiandien paminėsime. Paminėsime pagrindinės išvadas. Projektas e, apėmė 60 valstybių visose žemynuose, apėmėme Latino Ameriką, Junktinės Amerikos valstijas, e, kai kurias Afrikos valstybės, Japonija, Indija. Šio projekto pagrindinis akcentas buvo 24 ES valstybės. Šiandien pristatysime išvadas apie E, žiniasklaidos priemonių nuosavybę, priklausomumą, žurnalizmą ir reglamentavimą. Mano kolegė Magda jums pristatys e, rekomendacijas, kurias padarėme per šį projektą. Labai svarbu pažymėti, kad šios, šias ataskaitas rengia vietos nepriklausomi ekspertai. E, šias ataskaitas redagavo labai daug redaktorių dalyvavusių projekte. Kalbant apie žiniasklaidos nuosavybę, Kai kurios iš padarytų išvadų turbūt yra savaime suprantamos. E, šią, per šią studiją bandėme išsiaiškinti, kokią įtaką turi skaitmeninės žiniasklaidos atsirantimas, žiniasklaidos nepriklausomybė ir jos prieinamumai. Taip pat kalbėjome apie žiniasklaidos nusavybės koncentraciją. Daugelie valstybių atlikti tą tyrimą buvo sunku, nes koncentracijos lygis jau dabar yra labai aukštas ir nebegalima dar labiau didinti koncentracijos. Bet mes taip pat daugelie šalių e, pastebėjome e, nuosavybės taisyklių dereguliavimo procesą, ypač kalbant apie vadinamą kryžminį, kryžminės nuosavybės taisyklės. Pastaraisiais metais e, paaiškėjo tendencijos sušvelninti nuosavybės taisyklės dėl to, kad bendrai e, žiniasklaidos ir skaitmeninėje erdvėje e, auga konkurencija. E, matome, kad e, padidėjo e, kai kuriuose valstybėse, Niderlanduose, Rumunijoje ir Slovakijoje patekimo į rinką slengstis. Kai kur buvo pakeistos taisyklės ir dabar jas sunkiau įgyvendinti. Be abejo, visuomet e, šiuos procesus stebime žiūrėdami, kokią įtaką tai turi turinio nepriklausomybė, redakcijos nepriklausomybei. Buvo padaryta daug išvadų šioje srityje, bet buvo labai sunku rasti ryšį tarp rinkos konsolidavimo ir žiniasklaidos produkcijos. Bet vis tik tais mums pavyko iš daugelio šalių, kurias tyrėme, e, gauti tam tikrų ženklų, rodančių, kad uh, E, stiprėja ryšiai tarp politinio elito, e, ekonomikos elito ir žiniasklaidos. Kai kuriuose šalise, Slovakijoje, buvo pastebėti e, glaudus ryšiai tarp pagrindinių žiniasklaidos grupių ir pagrindinių politinių partijų. O Junktinėje karalystėje buvo pastebėta, kaip žiniasklaidos savininkai neformaliai ir formaliai palaiko ryšį su uh, svarbiais politiniais pareigūnais. Periname prie žurnalizmo. E, skaitmenėjimas be bejonės pakeitė e, žinių verslo veidą. Reikia pasakyti, kad e, skaitmeninių technologijų atsiradimas neapsėjo be padarinių. Daugelėje valstybių sukurtos taisyklės ir reglamentai buvo sukurt, gimė dar prieš atsirandant skaitmeninėms technologijoms. Ir daugelie šalių prasidėjo pagreitintas restruktūralizavimas, e, o ištekliai buvo sumažinti. 2009 metais dviejų Lietuvos e, svarbių e, laikrašių redaktoriai atleido maždaug ketvirtadalį savo žurnalistų. Be abejo, tai turėjo įtakos tyriamajam žurnalizmui. Apie tai jau kalbėjome šiandien anksčiau. Mums tai atrodo uh, E, kaip Europos demokratijos esmė. Atrodo, kad leidėjai ir transliuotojai nenori investuoti į rizikingą žinių rinkos pusę. Tuo pat metu paaiškėjo, kad beveik visose valstybėse e, išliekantis tyriamieji žurnalistai toliau kovoja su e, um, įvairiausiais e, politiniais reiškiniais, tokiais kaip um, korupcija, politiniai grasinimai e, ir panašiai. Kalbant apie reglamentavimą, matėme, kad nuolat yra siekiama kompromiso, bet daugelis vyriausybių nuolat bando kištis. Ypač e, tose šalise, kur yra traktuoja, teig, teigiama, kad egzistuoja reguliavimo nepriklausomybė. Ispanijoje tokia e, kontroliavimo institucija egzistuoja tik regionų lygmenių. 2011 metais viena tokių tarnybų buvo uždaryta, o kitos e, traktuoja save kaip labai pažeidžiamas dėl dabar patiriamo politinio spaudimo. Prieš šešerius septynerius metus jau išaiškėjo problema, ypač vidurio Europoje. E, tai yra E, politizavimas žiniasklaidos, dėl to mažėja pasitikėjimas ir demokratiškumas žiniasklaidos. Daugelis atliktų studijų parodė, kad valstybinis reklamavimas, reklamavimas valstybės reklama e, yra tarsi tam tikra e, politinio finansavimo forma daugelį šalių, keletoje šalių tokia reklama yra traktuojama kaip normalus reiškinys. O tokiuose valstybėse kaip Vengrija ir Rumunija e, skaitmeninių technologijų atsiradimas e, nedaug pakeitė e, įsitvirtinusi politinį dominavimą žiniasklaidoje. Ir buvo pastebėta, kad atsirado nemažai įstaigų, nemažai bendrovių, kurios dar prisideda prie tos įtikos kūrimo. Uh, E, Slovakijoje, pavyzdžiui, e, buvo pastebėta labai aiškiai įtaka kai kurių redakcijų veiklai. Daugelie šalių per pastarosius penkerius metus dėl biudžetinės drausmės, e, dėl ekonomikos nuosmukio valstybės finansavimas šiek tiek sumažėjo ir finansavimo problemos išlieka iki šiol. Taigi, man atrodo, kad aš apibendrinu pagrindinės studijos išvadas. Tiek tam kartui, ačiū. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū Marijus. Prieš pradėdama pristatyti pagrindinės rekomendacijas išplaukusias iš mūsų atlikto darbo apie žiniasklaidos, e, skaitmeninės žiniasklaidos m, mm, padėtį Europoje, m, Aš norėčiau išskirti porą trejetą bendro pobūdžio pastebėjimų. Pirmiausia, e, tai nėra atvirų visuomenės fondų rekomendacijos. Tai yra rekomendacijos, kurios išplaukia iš tyrimų, mūsų, mano kolegos ką tik pristatytų analizės. Tie tyrimai buvo atlikti atskirose valstybėse. Daugelie valstybių ataskaitų yra pateikta konkrečių rekomendacijų vienai ir kitai šaliai. Todėl rekomendacijos, kurias mes pristatome dabar, tik tarsi apibendrina nacionalinių mokslininkų rekomendacijas jos išriškėjo susitinkant įvairiems nacionaliniams ekspertams ir suinteresuotoms pusėms įvairiausio tipo diskusijose. Galiausiai išklausiusi tai, ką jau šiandien girdėjau, galiu pasakyti, kad mes čia siūlome tik minimalius standartus mūsų nuomonė. Tai turės įtakos E, sprendžiant problemas, kurios jau čia buvo numatytos. Pavyzdžiui, nenumatyti padariniai, kultūrinis teisė, kūrinis, e, tik kultūrinė teisė, kūrinė aplinka skirtingose valstybėse narėse, e, taip pat per didelis reglamentavimas. Kai nustatysime iškesnius standartus, ne, pranyks tokia grėsmė, kad bus per daug reglamentuojama. Dabar perinu prie konkrečių rekomendacijų. Dėl nuosavybės, ką tik apie tai kalbėjo mano kolega. Uh, E, išvadose mes sakome, kad valstybės narės turėtų visos priimti minimalius standartus, teisinės nuostatas ir mechanizmus, kurie užkirstų kelią politiniai įtakai žiniasklaidos nusavybei. Taip pat reikėtų užtikrinti žiniasklaidos nusavybės skaidrumą. Kalbant apie Europos komisiją, manome, kad vėlgi remiantis mūsų išvadų analizę, uh, būtų galima sakyti, kad reikia suderinti nuosavybės taisyklės ar minimalius standartus. Tai turbūt reikštų audiovizualinės žiniasklaidos sistemų direktyvos e, pakoregavimą. E, mes, e, sakydami, kad reikia standartų, turime galvoje, kad, tai, kad jie yra minimalūs sakome, kad e, reikia remti naujus tyriamojo žurnalisto modelius ir gerinti jų finansavimą. Be to reikia atsižvelgti tai, kad supranacionalinis finansavimas e, sušvelnintų e, grėsmės, apie kurias kalbame savo e, ataskaitose, savo studijose. Turiu galvoje e, politinį kišimąsi ar valstybių narių vyriausybių bandymą kištis dėl reglamentavimo. Vėlgi kartuojame rekomendacijas, apie kurias jau šiandien kalbėjo kiti e, pranešėjai. Mes siūlome, kad Europos komisija e, toliau e, gyvendintų ekspos iniciatyvas, kad pašalintų pr, kaip čia lengvatas ar pranašumus, kuriais dabar naudojasi esami transliuotojai ir panaikintų politinį um, nuolaidžiavimą, tarnavimą tam tikroms politinėms partijoms. Be to, siūlome, kad būtų priimti teisės aktai užtikrinantis skaidres ir sąžiningas procedūras e, reklamos paskirstimui valstybės e, t, e, žiniasklaidos priemonėse. Galiu pasakyti, kad jau precedentų turime. E, regionuose buvo bandoma e, sutvarkyti visuomeninį reklamavimą e, praėjusiais metais e, tarp Amerikų žmogaus teisų komisija dėl žmogaus teisų parengė e, visuomeninės reklamos nuostatas. Dar galiu pasakyti, kad ES teisės aktai turėtų remti reguliuotojų atskaitomybę ir nepriklausomybę valstybėse narėse. Taip būtų su sukurtas teisinis pagrindas žiniasklaidos nepriklausomumui visomis prasmėmis. Galiausia būtų įdomu pastebėti, kad e, dabar rengdami tas rekomendacijas nustebome pamatę, kaip e, jos e, atitinka jūsų komiteto ir ponios Weber siūlomas pranešimo projekto rekomendacijas. Tai tik tai patvirtina, kad mm, tai, ką jūsų komitetas reikalauja, yra pagrysta faktiškai mūsų tyrimuose. Ačiū. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti komitetui ir poniai Weber už suteiktą galimybę e, kalbėti šią temą. E, Kas nežino, aš esu Europos laikraščių leidėjų asociacijos pirmininkas, tai yra nepriklausoma organizacija. Mes atstovaujame apie 5000 įvairių leidėjų e, įvairiose šalyse, nuo Šveicarijos iki Serbijos. Turbūt nenostabu, kad e, beveik kiekvienas e, šiandien gali pasirinkti labai platų spektrą įvairiausių e, žiniasklaidos priemonių. Mes siekiame per savo priemonės pateikti um, savo vartotojams kuo tikslesnę informaciją. E, taip pat e, stengiamės užtikrinti demokratinį dialogą mūsų visuomenėse. Ko mes tikimės iš jūsų, mūsų teisės aktų leidėjų? Čia yra penki svarbus dalykai. Pirmiausia, E, norime, kad būtų užtikrinta sistema, užtikrinanti žiniasklaidos pluralizmą. E, tik per konkurencijos teisės aktus galima reguliuoti žiniasklaidos laisvę. Žiniasklaidos e, rinka Europos, Europoje yra labai įvairi, skiriasi priklausomai nuo valstybių. Kita vertus, valstybės gali pačios reguliuoti mm, žiniasklaidą atsižvelgdamos į tam tikras aplinkybės. Žiniasklaidos mm, savireguliavimas taip pat yra labai svarbus aspektas. Kai kurios valstybės e, turi um, tam tikras specifines priemonės. E, taip pat yra numatytos ir skirtingos žalų atlyginimo procedūros. Visomis šiomis priemonėmis bandoma užtikrinti raiškos laisvę, nepribojant žiniasklaidos e, laisvės. Šis kontekstas yra labai svarbus tiek skaitytojams, leidėjams, redaktoriams. Žurnalistai um, savo straipsniuose turi už užtikrinti e, tiek informacijos tikslumą, tiek nepriklausomą tos informacijos teikimą. Tai yra e, pasiūlos e, paklausos santykis, kuris kartais reguliuoja geriau nei bet koks įstatymo reguliuotojas. Ir tai yra puikus atsakas į tą E, dilemą, kuri buvo iškelta pateikiant e, Rumunijos atvejį. Ir mano trečioji pastaba tai yra nuosavybės susitelkimas. E, manau, kad netiek svarbu, kas yra savininkas tam tikro leidinio, tačiau svarbu užtikrinti tinkamą konkurenciją, taip įvairių leidėjų. ES vaidmuo užtikrinant tinkamą konkurencingumą yra esminis. Kas dar? Daugelis laikraščių yra įvairių asociacijų nariai ar didesnių žiniasklaidos konglomeratų nariai. E, ir tai jiems yra naudinga. Prieš tai kalbėję ekspertai kalbėjo apie tai, kad nuosavybės skaidrumas yra itin svarbus ir tai yra svarbu ne tik verslui, tačiau ir žiniasklaidai. Ketvirta pastaba. Žiniasklaidos pluralizmo nereikėtų vertinti tradiciškai. Europos parlamentas yra sunerimęs dėl tam tikrų e, apraiškų, e, dėl e, gigantiškų įmonių, kurios yra žinių tiekėjo savininkai. Kalbant apie apie e, informacijos turinį e, labai svarbu užtikrinti, kad jis būtų teikiamas e, laisvai, nepažeidžiant autorių teisų. Ir penkta, žiniasklaida turi būti nepriklausoma Mes, aišku, galbūt norėtume, kad būtų sumažintas PVM mokestis leidėjams. Ir apibendrindamas galiu pasakyti, kad bet koks standartų nustatymas, bandant sureguliuoti žiniasklaidos laisvę, tik apribos šią laisvę. Reikia nepamiršti, kad būtent žiniasklaida atsakinga už tai, kad politikai, e, teisės aktų leidėjai būtų ats atskaitingi, atsakytų už savo veiksmus. Taigi kontraproduktyvu būtų tikėti, kad tie patys e, teisės aktų leidėjai užtikrins didesnę žiniasklaidos laisvę. E, kai, ku, pavyzdžiai kai kuriuose valstybėse narėse tik primena, kaip kokios kablios situacijos gali susidaryti kai kuriuose valstybėse narėse. Esminės e, taisyklės, e, konkurencijos užtikrinimas, e, baudžiamosios teisinos nuostatos čia taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Reikia kurti tokią žiniasklaidos politiką, kuri skatintų žiniasklaidos nepriklausomumą bei užtikrintų žiniasklaidos šaltinių tinkamą spektrą. Reikia didinti žiniasklaidos pluralizmą, nepriklausomai nuo to, dėl kokių standartų sutars ES įstatymų leidėjai, bet kokių standartų nustatymas tik apkarpys žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą. Tuo tarpu jie vaidina esminį vaidmenį užtikrinant demokratinius procesus. Ačiū, ponia Rasalai, turime mažai laiko, nes, kaip sakiau, 12.30 turi prasidėti koordinatorių posėdis, nes Todėl aš siūlau iš karto suteikti žodį e, dar e, trims ekspertams. Prašau juos užimti vietas čia. O po to pradėsime bendrą diskusiją. Ačiū, kad e, e, pabuvote čia ir po to prašysime vėliau atsakyti į klausimus. Taigi dabar prašau trečiosios dalies ekspertus ateiti čia. Čia dabar bus Arne Kionig, kuris Europos žurnalistų federacijos prezidentas. Ponas Olivier Bazil, kuris atstovauja reporterius be sienų ir panas Vilėnas Hosli, kuris atstovauja Europos žurnalistų asociaciją. Visi trys jau čia. Todėl iš karto ir turėtume galvoje turimą likusį laiką. Suteiksime žodį ponui Arne Kionig, kuris atstovauja Europos žurnalistų federaciją. Ačiū. Ačiū iš kvietimą. Kalbame apie pagrindinius klausimus ir malonu, kad mes galime kalbėti su politikais, nes daugelį atvejų atrodo, kad trūksta politinio susidomėjimo žiniasklaidos situacija, todėl, todėl tai viena iš priežasčių, kodėl mums malonu būti čia. Penktadienį ir šeštadienį buvau ne Europos Sąjungoje, šalia kandidatėje Stambule, e, kur mes kartu su 90 organizacijų mes e, e, kalbėjome apie žiniasklaidos laisvės trūkumą ir kitus dalykus, teisingumo trūkumą. Turkija viskas egzistuoja kartu. Pasitikėjimo trūkumo, trūkumas, dialogo trūkumas tarp žurnalistų ir darbdavių vyriausybės spaudimas, cenzūra, dėl ko maždaug 82 žurnalistų šiuo metu yra kalėjime. Ir Turkija pirmauja sąraše tartų šalių, kurios įkalina žurnalistus. Žiniasklaidos laisvė, aišku, yra daug e, platesnė tema negu panos Weber e, keliama tema jos pranešime. Ir mūsų federacija e, šiais klausimais yra aktyviai jau daugelį metų ir todėl džiaugiamės kad ponia Weber dirba šį darbą, kuris remiasi ankstesnė iniciatyva ir e, kalba apie tai, ką ES galėtų daryti pagal Lisabono sutartį. Žiniasklaidos laisvė yra parinės laisvės, kurias turi ginti ES. Ir tai atitinka tą pranešimą, kuris bus patvirtintas iki metų pabaigos. E, nenustepsite, kad yra daug pavyzdžių, kaip pažinėjimą e, žiniasklaidos laisvė Rusijoje, Baltarusijoje, Turkijoje, bet ir Europos Sąjungoje. Šaltinių apsauga, ka, tai principas, kurį pažinėja policija, e, teisė sauga, e, darydami spaudimą žurnalistams, tvirtinami sankcijas, yra faktas. Po rugsėjo 11-osios daug Europos šalių patvirtino nepateisinamas teisės aktus, kurie turi poveikį žurnalistams, nors Europos taryba ir ES valstybės narės yra patvirtinusios Reikjaviko deklaraciją, kur sakoma, kad antiteroristiniai teisės aktai nuėjo per toli ir e, yra kliūtis e, žiniasklaidos laisvai, žodžio laisvai, tačiau niekas nepadaryta pakeisti tą situaciją turime problemų su elektroniniais domenų, elektroninių domenų saugojimu, šaltinių apsauga, dėl teisės fotografams fotografuoti apribojimais. Politinis išėjimasis yra šalise, kur politikai kontroliuoja žiniasklaidos vadovų skirimus ar kontroliuoja žurnalistų patekimą į politinius susirinkimus. Žurnalizmas yra viešoji gerybė. Žurnalizmas yra viena iš balansuojančių jėgų visuomenėje, tačiau mums viešoji, viešas vaidmuo yra svarbiau ir mūsų nuomonė žiniasklaida yra esminiai dalykai visuomeniai. Tai yra ne tik e, jėgos, ne tik e, galios, bet ir piliečių laisvių klausimas. Mes raginame Europos institucijas, kaip ir nacionalinės vyriausybės, užtikrinti, kad šis e, žiniasklaidos vaidmuo visada būtų aiškiai išsakytas, turint galvoje e, svarbu jos vaidmenį. Tai reiškia balansą tarp komercinės ir viešosios žiniasklaidos, tačiau turi būti aiškios taisyklės. E, norime priminti, kad Europos piliečių iniciatyva dėl žiniasklaidos pluralizmo susilaukė teigiamo įvertinimo komisijoje ir netrukus bus renkami parašai. Mes pritarėme e, skaidrumą, skaidrumui e, e, žiniasklaidos nusavybės klausimų. Daugelis žurnalistų šiuo metu nežino, kas valdo jų darbovietę. Taigi, diskusija apie tai turi įtraukti ir klausimus, kurie daug kartų buvo aptarti įvairiose laikraščių puslapiuose, kas mokėjo žurnalistams ateityje. Mūsų federacija mano, kad šis klausimas skirtas ne tik privačiam sektoriui, bet visai visuomeniai. Žurnalistų saugumas dėja yra taip pat e, klausimas, kuris kelia problemų Europos Sąjungoje ir džiaugiamės, kad pranešime apie tai kalbame. Mes norime, kad parlamentas priimtų, užimtų poziciją šio klausimu. Mes parengėme savo poziciją prieš keletą metų, tačiau šis klausimas yra toks svarbus ir Europos lygmenių, kad mes kiekvieną dieną e, svarstame jį. Norėtume pasakyti, kad saugumo politika yra susijusi su kova prieš nebaudžiamumą. Valdžios institucijos negali e, spręsti grasinimų e, žurnalistams klausimo, neužtikrinama, kad policija imtųsi aktyvių veiksmų prieš tuos, kurie užsipuola žurnalistus. E, tai susiję ir su kasdieniu žurnalistų darbu, nes tuomet atsiranda baimės ir cenzūros atmosfera. Matome, kad e, prieš karo nusikaltimus dažn, vis dažniau imamėsi priemonių. E, taip reikėtų daryti ir su nusikaltimais prieš žurnalistus. Taip pat norime priminti apie Junktinių tautų deklaraciją, kad žurnalistų saugumas taptų vyriausybių visiems rūpinčių klausimų. Tai tinka ne tik konfliktinėms zonoms, bet ir Europos valstybėse narėse. Daugelis profesinių grupių ES įsitraukia ginant žurnalizmo e, laisvę. Dažnai įvairios sąjungos, žurnalistų sąjungos yra vadovaujančios jėgos įtraukdamos savo narius. Žurnalistų organizacijos nuolat smerkia vis didėjantį komercinį sprendimą jų darbui, spaudimą jų darbui Tačiau žiniasklaidos koncentracija e, reiškia, kad e, žurnalistai jaučia vis didesnį kišimąsi į jų darbą. Todėl įvairios įvairios e, klausimai susiję su profsąjungų laisvė, žurnalistų darbo sąlygomis, kas kalbama ir e, Europos tarybos dokumentuose, yra svarbus. Valstybės narės turi užtikrinti, kad žurnalistų darbo sąlygos atitiktų Europos socialinės hartijos nuostatas. Europos parlamento tyrimas dėl pagrindinių darbuotojų teisų įgyvendinimo rekomenduoja, kad galimybė būti atstovaujamam e, ir e, dirbti pagal kolektyvinės sutartys tik būtų taikoma visoms darbuotojų grupėms, ar mažoms, ar didelėms. Ar tai būtų laikini, ar tarpiniai darbu, darbuotojai. E, dirbas blogo, darbas blogomis sąlygomis, sutartinio statuso nebuvimas, darbo apsaugos trūkumas e, yra gana dažnai pasikaitęs dalykai e, žurnalistikoje. Kai kuriuose šalise dirbama įvairiais modeliais ir ar tai būtų laisvai samdomi žurnalistai ar panašiai. Dažnai manome, kad, matome, kad reikia dažniau domėtis žurnalistų darbo sąlygomis, kurie galėtų geriau apsaugoti savo darbo standartus, jeigu jie galėtų pasisakyti kolektyviniu būdu per savo profsąjungas. Pastarojame metu girdėjome daug pasiūlymų ir Europos planete taip pat sustiprinti reguliavimo institucijų e, vaidmenį žiniasklaidos rytyje. Mes suprantame, kad balanso siekimas tarp reguliavimo režimų, kurie egzistuoja šiuo metu ir to, kaip reguliuojami kiti sektoriai, yra sudėtingas. Šis pasiūlymas gali būti interpretuojamas įvairiai. Ir požiūris, kad e, vienas e, kurpalis gali tikti visiems, buvo panaudotas e, Vengrijos valdžios ir nesant e, nepriklausomybės e, garantijų, nemanome, kad bendrėjai, e, bendras reguliavimas turėtų susilaukti pritarimo. Taip pat norėčiau pasak, papas, pasakyti, kad krizė padarė didžiulį poveikį šiam sektoriui. Tas poveikis yra dviejopas kai, kas, kai kurie savininkai panaudojo šią krizę, kad padintų savo pelningumą. Mums krizė prasidėjo ne 8 metais, bet anksčiau, kuomet e, buvo savininkai spaudė, kad būtų e, pigiau rengiama medžiaga ir tūkstančiai žurnalistų prarado darbą arba verčiami dirbti pras, blogomis sąlygomis. Šiuo metu viešusis translavimas turėtų būti privatizuotas Portugalijoje, ir klausimą, kas pirks e, bankrutuojantį kanalą, tačiau galbūt tai nėra klausimas. El Pais, Ispanijos e, laikraštis, atleido didžiąją dalį savo e, darbuotojų, Norvegijoje panašiai. Transliuotojai tokie kaip BBC, France Television mažina išlaidas, žurnalai užsidarinėja. Čia laiko susijęs ne su darbo vietomis, o žurnalizmu, žurnalistika kaip viešąją gerybę, kuri daro analizę, e, dirba tyrimuose žurnalistikos darbą ir pateikia nepriklausomą informaciją. Žurnalizma, žurnalistika nėra verslo modelis, tai yra demokratinės sistemos esminė dalis, mūsų visuomenių dalis, mes negalime jos prarasti nebus laisvos e, žurnalistikos, jeigu žurnalistai gyvena baimėje. Girdime, kad ES negali e, e, žiniasklaidos laisvę užsiimti, tačiau galima kalbėti apie tai, kad tam tikros ekonominės sąlygos turi užtikrinti žurnalistikos gyvavimą. Lapkričio penktą dieną buvo diena, kuomet pasisakome už laisvą žurnalistiką kuomet e, mūsų visi filialai švenčia uh, uh, pasisakymą už laisvą žurnalistiką dieną. Ir mes remiame Turkijos kolegas uh, šiandien čia rengdami susirinkimą už šios salės, už, už šio pastato sienų. Ačiū. Ačiū. Prašau atkreipti dėmesį į laiką, nes e, pradėsim diskusiją su ankstesnė kalbėtojų grupė ir su dabar kalbančiais pranešėjais, todėl e, laiko lieka nedaug. O dabar suteiksiu žodį Olivier Bazil, kuris yra žurnalistų be sienos organizacijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš E, šiek tiek patrumpinsiu savo pranešimą, nes manau, kad e, pasikeisti nuomonėmis su jumis būtų labai įdomu. Aš pirmiausia e, kalbėsiu kaip žurnalistų besienų atstovas ir taip pat Sakarovo premijos laureatų grupės atstovas, nes 2005 metais mes gavome tą premiją ir aš norėčiau dabar perduoti pagrindinės mums rūpimas problemas jums. Nuo pat 2008 metų žiniasklaidos laisvė ES valstybėse narėse pradėjo blogėti palaipsniui. Ir Ir mes buvome įpareigoti įkurti tyrimų biurą, biurą skirtą būtent žiniasklaidos laisvėjai užtikrinti. E, ES valstybėse narėse. Yra keletas grėsmės rūšių ES e, dabar, kai kalbame apie žiniasklaidos laisvę. Pirmiausia, aišku, turime kalbėti apie teisę kūrinės grėsmės. Yra labai daug įstatymų, kuriuos priima vyriausybės ir parlamentai. Ehm, aišku, tas rytis priklauso valstybių narių kompetencijai, bet turbūt nėra nei vienos valstybės dabar ES, kuri nėra žengusi žingsnio atgal, užtikrinant e, informacijos ir žodžio laisvę ES. Tai kelia itin didelį e, susirūpinimą. Aišku, neišvengiamai aš turiu paminėti Vengriją, visi tą temą žinote. Ir labai e, liūdna, bet turime pripažinti, kad Vengrija yra tik tai aisbergo viršūnė. Tas pats įvyko ir Vengrijoje, ir Slovakijoje, Čekijoje Italijoje, Bulgarijoje. Ir visa tai prieštarauja atitinkamai nustatomiems standartams. Jungtinė karalystė iki šiol e, yra e, tarsi rojus, bet kas ten gali e, persekoti žurnalistą, vadovaudamasis šmeišto kaltinimais, ne, ir ten gali, dali, e, galioja įstatymas, kuris jokių būdų negalėtų būti priimtinas ES. Yra keletas valstybių, kuriuose E, už šventvagystę dar gali būti baudžiama. Pavyzdžiui, e, Airijoje 25 tūkstančių bauda už tai gali būti nustatyta, o Maltoje baudžiamoji atsakomybė už tai yra keliama. Belgija e, yra gana gera valstybė užtikrinanti informacijos šaltinių apsaugą, bet ir čia į savo fra, prancūziškoje žiniasklaidos pusėje yra nustatytas tam tikras, nustatyta tam tikra riba kraštutiniams dešiniesiems e, naudotis žiniasklaidos laisvę. Ir, e, o tuo tarpu e, flamandai tokių apribojimų neturi, dėl to valstybėje atsiranda tam tikra šizofreniška padėtis. Kodėl aš apie tai kalbu? Mes žinome, kad yra. Uh, per pastaruosius 20 metų teikta, kad e, nebuvo jokių pažeidimų, o dabar pačioje ES matome labai daug žiniasklaidos laisvės pažeidimų. E, visoje eilėje valstybių yra tokie atvejai užfiksuoti ir e, jų priimami įstatymai yra niekiek negeresni negu labiausiai smerkiamų šalių. Taip pat turime pastebėti, kad iš naujo tarsi prasidėjo bylos ir božėmiai persekiojimai prie žurnalistus. Ir tai buvo, yra susijęs su naujais e, įstatymais. E, kai kalbame dabar apie žiniasklaidą, dažniausiai turime galvoje nepriklausomus žurnalistus, nes šiandien didžioji dalis žurnalistų yra tokie. Ir e, iš esmės tai yra susijęs su ekonominė krize. Nepriklausomi žurnalistai yra labiausiai pažeidžiami, nes dėl galimų baudų prista, e, pritaikymo jų tyrimo. E, Erdvė, tyrimo mastas labai žiauriai, e, labai smarkiai susiaurėja. Ir e, žinome, kad už tam, tikras, tam tikrai šmiešto atveju žurnalistui gali būti nustatyta 10 tūkstančių eurų bauda ar netgi įkalinimas. Lygiai taip pat šiandien e, su nerimu kalbam apie politinės e, klasės, politinius sluoksnius. Nacionaliniai parlamentai e, turbūt labiausiai turėtų būti suinteresuoti žiniasklaidos padėties gerinimu. E, Mes e, jau šiandien girdėjome, kad vis dažniau yra kalbama apie žiniasklaidos autoreguliavimą. E, kai kurie. E, kai kuriuose valstybėse narėse vyriausybė pradeda abejoti žiniasklaidos sistemos pamatais ir bando ją pakeisti. Tas procesas mus labai neramina ir aš pereisiu prie rekomendacijų savo ruoštų. Šiame pranešime dažniau mes kalbame apie informacijos laisvę, o ne tiek apie žiniasklaidos laisvę. Jūs esate parlamentas, jūs esate tautų atstovai ir todėl informacijos laisvė yra kiekvieno asmens, o ne profesijos E, teisė ir laisvė. Todėl apie tai turbūt reikėtų kalbėti ir apie tai reikėtų padiskutuoti. Be to, mes kalbėjome apie normas ir atitinkamas direktyvas. Mes tam neprieštaraujame, bet mums atrodo, kad geriau būtų kalbėti apie standartus, nes normos yra tarsi labiau susijusios su normalumu ir tai kelia nerimą. Kitas dalykas, parlamentas turi išlikti politinė institucija, jūs nesate administracija. Aš suprantu, kokios sudėtingos yra procedūros, bet tuo pat metu jūs esate tik tai uh, E, didžiausia e, Europos žiniasklaidos laisvės viltis, kalbant apie supranacionalinį lygmenį. Ir per jūsų komitetą, per jūs mes galime užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrinti vienodi žiniasklaidos laisvės standartai. Tokioms valstybėms kaip Bulgarijai ir Rumunijai e, tai yra labai būtina, nes tokia viltis turi tapti tam tikrų standartų. E, E, aš taip pat manau, kad jūs turėtumėt stiprinti ryšius su vietos parlamentais, nacionaliniais parlamentais. Jūs visi esate iš valstybių narių. Jūs turėtumėt kalbėtis su vietos valdžia ir pasakyti, kad jų veiksmai e, greuna demokratiją ir greuna pasitikėjimą institucijomis. E, kalbant apie pagrindinės teisės, taip, su valstybėmis narimis reikia apie tai kalbėti, bet to neužtenka. Mes taip pat turime kalbėti apie ekonominę pusę, apie vidaus rinkos konkurencingumo poveikius. Taip pat turime suprasti, kad netgi pačioje ES egzistuoja tam tikros mafijinės struktūros žiniasklaidos plotmėje. Uh, Manau, kad reikėtų ES lygmenių siekti daugiau. Ir čia aš, e, žinoma, pabrėžčiau ir pačių žurnalistų atsakomybę. Mes negalime leisti, kad reikalai būtų tokie, kokie jie yra dabar. Jau daugelį metų mes, atrodo, tarsi nekreipiam dėmesį. Mes patys turim kalbėti apie tai, kad uh, reikia ES projekto. Mes nuolat kalbame, kad Google negerai veikia, kad e, ten trūksta kontrolės, bet aš manau, kad reikėtų pradėti kalbėti apie tam tikrą Europos paieškos mechanizmą, kuris būtų naudingesnis ir kurį mes galėtume suvaldyti. Ačiū. Ačiū, Ačiū Olivija Bazil. Dabar William Hosley, Europos žurnalistų asociacijos atstovas. Ir po to iš karto pradėsime atvirą diskusiją su kolegomis. E, iš pirmosios kalbėtojų grupės ir antrosios kalbėtojų grupės. Prašau, ponas Hos. Uh, Ačiū, pirmininkė. Europos žurnalistų asociacija labai teigiamai vertina šio komiteto darbą ir pranešėjos darbą. Šių metų gegužės mėnesį čia parlamente mes pateikėme keletą savo pasiūlymų apie diskutuojamus klausimus kartu su komisijos nare Neli Krus. Tartutinė Europos žurnalistų asociacija švenčia 50-ąjį gimtadienį prieš keletą savaičių Italijoje. Mes e, Iš parlamento e, ir profesoriaus Papastanko e, bei komisijos narės Nelikrus išgirdome pakvietimo žodžius dalyvauti čia ir mes, kaip Europos žurnalistų asociacija, daugelį apraiškų vertiname su didžiausiu nerimo. Mano svarbiausias požiūris vertinant e, šias aplinkybės. Pirmiausia, pritarčiau profesoriai Pegi Valker. ES tiesiog nesinaudoja tomis priemonėmis, kurias ji turi, o to priežastis reguliavimo srityje yra pirmiausia politiškai jautrus klausimai. E, ir tai nėra pasiteisinimas arba tai nėra geras pasiteisinimas. E, ES siekia sustiprinti savo raumenis ir pati įdėkti e, tam tikras kontrolės sistemas. ES turi e, puikiausią e, teisinės apsaugos sistemą, tai yra Europos žmogaus teisų konvencija ir Europos žmogaus teisų teismo sprendimai susiję su viešojo intereso apsauga, šaltinių apsauga, su atsisakymo e, e, teikti informaciją susijusią su šmeištu. Tai yra pasauliniai standartai, e, kurie gali tapti mums sprendimais. Kalbant apie mūsų susitikimą, iš dešimties šalių Bulgarijos, Rumunijos ir Kroatijos sulaukėme pranešimo raštu. E, sulaukėme skundų, e, kurie yra beveik universalūs toms 20 valstybių, kurias mes atstovaujame. Graikijoje esama e, smurtinių išpolių, bauginimai ir smurto aktai iš policijos pusės tapo kasdienybę. Rumunijoje ir Bulgarijoje korupcijos mastai, um, neleidžiantis žiniasklaidai būti um, nepriklausoma, yra labai uh, dideli. Vyriaus, esama saitų tarp vyriausybės ir organizuotų nusikalstamų grupuočių. Europos uh, Sąjunga, jos teisės aktų leidėjai turi suvokti šias problemas ir veikti. Kroatijoje girdėjome apie apie e, savaitraštį, kuris padėjo demokratėti šiai šaliai ir e, šis savaitraštis turėjo užsidaryti dėl to, kad buvo surinkta ataka. Uh, Taip pat esama e, tam tikrų bandymų reguliuoti, kaip bus pateikiami sukčiavimo ES fondais atvejai. Turiu pasakyti, kad mes pasimokėme iš praeities klaidų, tačiau praleidome kai kurias progas praeitįje, kai jūs, Europos parlamentas ir ypač Europos komisija, e, gavo informaciją, apie korupcijos mastą ir neveikė. Aš kalbėjau apie Europos žmogaus teisų teismo numatytus saugiklius. Europos Sąjunga kartais neigia tuos, tas priemonės ir tas galės, kaip pavyzdžiui, duomenų sulaikymo galimybės arba Europos arešto orderio priemonė e, gali veikti piliečius. Tačiau e, yra, yra daug sričių, kurios yra reguliuojamos, tačiau žiniasklaidos e, srityje ES kartais primerkia vieną akį. Pavyzdžiui, Vengrijoje, kai buvo rengiamas žiniasklaidos įstatymas, aš kreipiausi į komisiją, sakydamas, kad mes turime priemonių, kaip spręsti šią problemą. Mano, gavau atsakymą, kad tai vis dėlto ne tas atvejis. Praėjusiu metu gru... gegužės mėnesį komisija e, suorganizavo didelį susitikimą čia parlamente e, skirtą žiniasklaidos laisvį Balkanuose ir Turkijoje. E, E, dalyvavo daugiau nei 400 žurnalistų e, prašydami, kad ES apsaugotų juos nuo tuo, tų išpolių, kuriuos jie kenčia savo šalyse. Tai buvo labai aiškus pagalbos šauksmas. ES teisės aktuose ir Lisabonos e, sutartyje yra e, įvairių klaidinančių formuluočių, tačiau aš pritarčiau kitiems kalbėjusiems ekspertams, e, kad nėra svaros politinio pagrindo, kurio remdamiesi galėtume veikti. Jei e, nepriklausomas žurnalizmas turėtų būti mūsų veiksmų pagrindas, tai tos formuluotės turėtų būti daug platesnės. Europos žurnalistų asociacija e, parengė ataskaitą dėl ES kompetencijų šioje srityje. Aš susidariau tokį įspūdį, kad praleidome dar vieną progą. Žiniasklaidos centro e, pateikta ataskaita rodo, kad e, politiniai procesai, rinkimai, jų metu daromas spaudimas žiniasklaidai, o ES nesima atitinkamų tyrimų. Tai pakerta pasitikėjimą ES ir tai nesusiję su e, didesniu reguliavimu. Mes e, laukiame aukšto lygio grupės e, rekomendacijų. Didelį įspūdį man padarė Europos teisės instituto uh, pranešimas. Žinau, kad parlamentas kreipėsi į jį. Ir svarbiausia formuluoti ten buvo, kad egzistuojantys ES teisės aktai suteikia pakankamą taikymo sritį, kad būtų galima reguliuoti ir žiniasklaidos laisvę, įskaitant ES hartiją. Aš tikiuosi, kad ši ataskaita bus naudinga ir devintajame straipsnėje pabrėžiame, kad e, komisija uh, neturėtų taikyti rekomendacijų pagal vieno kurpalio principą. Komisija turėtų pripažinti, kad esama interesų konflikto ir tarp jos pačios, ir tarp vyriausybinės veiklos bei valstybių narių iš kitos pusės. Mes manome, kad devintas straipsnis turėtų būti performuluotas pabrėžiant e, būtinybę ieškoti veiksmingų priemonių užtikrinant žiniasklaidos laisvę. Pagrindinių teisų agentūra bendradarbiaudama su ekspertais ir Europos tarybos e, teikiamomis rekomendacijomis bei remdamasi Europos žmogaus teisų teismo sprendimais taip pat turėtų siekti šio tikslo. Taip pat neteisinga ir klaidinga e, būtų naudotis e, savo gale siekiant užtikrinti atitikti konvencijai. Tuo tarpu ES turėtų garantuoti tinkamą žiniasklaidos laisvę, e, užtikrindama tinkamą apsaugą žurnalistams. Mano supratimu, šių metų pradžioje ministrai prieėmė klaidingą sprendimą. Kai kuriais atvejais reikalinga, kad ES imtųsi lyderės vaidmens užtikrindama piliečių teisų apsaugą. Ir pagaliau, koksgi yra globalus e, paveikslas. E, žiniasklaidos laisvė daugelie valstybių narių yra ne tik pakertama, bet ir žlugdoma. Prieš kurį laiką Londone e, kartu su šešiais e, svarbiausiais leidėjais bei žurnalistais BBC pastate dalyvau susitikime. Ten buvo parengta Londono deklaracija jungtinėms tautoms. E, rengiantis susitikimui Vienoje lapkričio 22 dieną. Šios deklaracijos e, formuluotės e, atspindi, kad pastaruoju metu yra sudaromi žiniasklaidai tam tikri barjerai, e, žurnalistai bauginami, trukdoma pranešti apie įvykius visame pasaulyje. Ir situacija Europoje nėra geresnė nei kitose pasaulio vietose. Jungtinių tautų žmogaus teisių pranešime 19 straipsnėje yra taip pat rašoma, kad Europa nebėra tarp geriausių pasaulyje, ji yra taip pat tarp blogiausių pasaulyje, kalbant apie žiniasklaidos laisvę. Mes dabar turėtume pasistengti um, grįžti prie to pagrindo, kuris išslydo mums iš po kojų. Uh, Ačiū, dabar turime problemų su laiku, turime labai mažai laiko, galime kalbėti gal 10-15 minučių ir daugiau neįrašysiu į sąrašą daugiau jokių norinčių kalbėti, kalbėti. Ir skirtas laikas kalbėti bus pusantros minutės. Ir šiek tiek laiko ekspertams pateikti atsakymus, bet prašom kalbėti trumpai. Ir apsiribokite trumpais klausimais, o ne pareiškimais. Pone Morvai, pusantros minutės. Labai ačiū. Kiek tarptautiniai ir Europos žurnalistai yra patenkinti ES kaip institucija ar institucijų sąranga požiūrių, jų požiūrių į žiniasklaidos laisvę ir piliečių teisę gauti informaciją. Kodėl klausiu? Todėl, kad ES piliečiai apskritai visuomeniai pyksta, labai pyksta ant Europos Sąjungos. Jie įtara, kad e, čia yra daug korupcijos, nemoralaus lobizmo. Jie nori daugiau skaidrumo, nori to paties, kaip ir valstybės narėse, kad e, politiniai sprendimai būtų priimami skaidriai, kiekvienas politikas būtų atskaitingas kad būtų galima stebėti, kas vyksta už politinių institucijų durų. Dažnai išgirstame kritikos apie valstybę narių požiūrį į, val... į žiniasklaidos laisvę ir piliečių teisę informaciją. Pavyzdžiui, kai apie Vengriją kalbama visą laiką. Tačiau niekada negirdime jokios kritikos apie ES požiūrį į tai. Kas kaltas dėl reikšminio, kad piliečiai mažai žino apie tai, kas, lyksta, kas vyksta už ES institucijų durų. Ačiū, ponia Borsalino, pusantros minutės. Ačiū. Norėčiau iškelti e, konkrečios bylos pavyzdį Sicilijoje. kai buvo nužudyti dešimt žurnalistų, kitiems, kiti yra bauginami. Taip, taip kyla grėsmė a, žurnalistų saugumui ir laisvai. Ar tai yra tik tai policijos reikalas, ką, mato, ką mano žurnalistų asoci, asociacija? Atsiprašau, čia bus ne klausimas, o pareiškimas, tačiau norėjau tarti keletą žodžių apie situaciją mano šalyje, Graikijoje, nes matome nerimą keliančių įvykių. Pirmiausia, krizė. Graikijoje ne tik finansinė, bet ir socialinė vertybių krizė, taip pat ir demokratijos krizė. Ir čia žiniasklaidos vaidmuo yra labai svarbus. Situacija iš tikrųjų kelia nerimą. Žiniasklaidos sistema Graikijoje apibūdinama labai intensyviais ryšiais tarp e, politikos, verslo ir žiniasklaidos. Tai yra faktas, tai reikia atsižvelgti ir per pastarąsias kelias savaitės matėme labai nerima keliančių įvykių, kuomet tiesiogiai kišamas į žiniasklaidos laisvę iš vyriausybės pusės, galbūt apie tai esate girdėję, Vaksevanį e, žurnalisto byla. Jis buvo įkalintas, nes paskelbė sąrašą žmonių, kurie įtariami mokesčių vengimu. Taip pat mažinamas e, mažinamas politinių laidų skaičius, e, nes teikiami faktai nepatogus vyriausybei. Tai reikia aiškiai pasakyti. Paskutinis žodis. Prašau neteisingai nesuprasti. Aš nemėgstu kritikuoti savo šalies. Aš to nenoriu daryti ir nemėgstu to daryti, ypač tokios didelės krizės metu. Tačiau aš manau, kad ši krizė Graikijoje yra šansas pasiekti pokyčių ir sukurti naują Graikiją. O žiniasklaidos e, laisvė, vaidmuo yra ypatingai svarbus, jeigu nenorime, kad graikų aukos nebūtų nuėjusios veltui, turime siekti pokyčių. Taigi turime padėti Graikijos žmonėms kurti tą naują Graikiją. Ačiū, ponė Gons. Ačiū. Aš turiu neklausimą, o pastabų. O be to, jeigu užduosime klausimų, tai ne, nebus laiko atsakyti juos. Noriu padėkoti už pasisakymus, kas sakant, kad situacija blogėja ne tik įvairiose pasaulio regionuose, bet taip pat ir Europos Sąjungoje ir valstybės narėse. Tai buvo labai svarbus signalas, kad turime neapsiriboti. Kalbėdami apie biurokratinės problemas, man svarbu buvo išgirsti tai, kad Europos parlamentas yra politinė institucija ir turime veikti kaip politinė institucija, būti pakankamai drąsus Ir e, krize nėra pasiteisinimas, jie aišku sukelia naujų problemų. Turime galvoti ir paminėti krizės poveikį ir šiame pranešime. Stebėsena, aišku, yra svarbu. Žinoma, kad mes kovojame už tai, kad e, stebėsnos įgaliojimai turėtų padidinti, padidinti. Taip pat mums svarbu, kad nekleisime dar vienos progos rengdami šį pranešimą. Ačiū. Ačiū, turiu pana Lunačiak. Ačiū, pirmininkė. Du dalykai. Keli ekspertai kalbėjo apie valstybinės reklamos kaip valstybinės paramos problemą ponas Dragomiras apie tai kalbėjo. Ir paskutinis ponas Hosly kalbėjo apie e, pareigūnų piknaudžiavimą naudojant visuomeninius fondus. Austrijoje nesiniai buvo atvejis, kai buvo išaiškinta, kad ministras pirmininkas nenorėjo parlamento tyrimo komitete e, papasakoti, kaip jo kabinetas finansavo reklamą, kai jis buvo regioninis transporto ministras ir taip finansavo vieną iš laikraščių. Norėčiau išgirsti iš jūsų, kas, ką būtų galima pakeisti. Na, e, bent jau e, Austrijoje pakeistas įstatymas, kuris neleidžia jokiam pareigūnui būti e, laikraštėje pavaizduotam Na, šiandien be to moterų teisų komitete balsavome e, ir gavome pranešimą iš jūsų biuro patarėjo, kuris prašė atmesti pakeitimą dėl lyčių stereotipų. Na, lyčių stereotipai tai yra moterų kaip objektų vaizdavimas. Taigi, jūsų biuras prašė atmesti šį pakeitimą. Aš manau, kad tai yra taip pat lobizmas, kurio mes parlamentarai nemėgstame. Žiniasklaida taip pat turi šviesti. Taigi noriu paklausti, kodėl jūs prašėte mūsų susilaikyti balsuojant dėl šios raus pakeitimo? Pone Sargentinį, aš galiu dar pratesti ponios Lūna Ček e, mintį. Turiu klausimą ponui Rusdalui. Girdėjau uh, laikraščių leidėjo asociacijos prašymą nerenkti Europos taisyklių dėl žiniasklaidos pluralizmo. Ar galite papasakoti apie tai, ką manote uh, Junktinėje karalystėje, kai Merdoko bendrovės panaudojo, piknaudžiavo ekonominę galę, kad teiktų kad teiktų nesubalansuotą informaciją. Ir galite pateikti kitą pasiūlymą vietoj savireguliavimo, kad žiniasklaida galėtų apsaugoti savo laisvę ir pluralizmą. Ačiū, ponas Protasevič. Prašyčiau kalbai trumpai kalbėti. Labai ačiū. Kiek aš supratau ir ponas Bazil Ir ponas e, e, Husly sakė, kad taisyklės dėl aukšto lygio pareigūnų šmeišto, ypač valstybių e, aukštų pareigūnų šmeišto, yra vienas iš didžiausių iššūkių žurnalistams. Ar Europos parlamento vaidmenį to požiūriu įsivaizduojat? Kaip mes galėtumėm pakeisti padėtį, kaip galėtumėm e, prisidėti prie reguliavimo? Kiek rimta ta problema? Uh, Ponas Bronks, mes girdėjome, e, kad vargšai žurnalistai skundžiasi dėl to, kad yra persekiojami laikrašiai ir sakė, kad reikia netaikyti apribojimų ir aš sutinku su tuo. Taip, žurnalistai turi būti apsaugoti nuo represyvių vyriausybių veiksmų ar represyvių teisės aktų rengėjų įstatymų. Tačiau taip pat reikia padėti. E, užtikrinant žiniasklaidos aukų e, laisvę. Mes kalbėjome e, pramonės e, ombudsmenų e, skundus. E, šmeisto įstatymai yra labai brangus ir jais gali pasinaudoti tik labai turtingi. Valstybė žiniasklaida, e, kuri turi būti nepartinė, turėtų apsaugoti, e, turite tai būti apsaugota nuo privačių žiniasklaidos e, e lyderių. BBC turi savo e, mėgstamų e, pareigūnų sąrašą. E, tokios pagrindinės e, programos kaip klausimų valanda ir panašiai e, yra orientuotos į juos. Vienintelės rytis, kurioje e, ribojimų nėra pakankama, yra internetas. Šių metų pradžioje Olandijos ministrė įvedė interneto apribojimą Olandijos partijoms, nes jai jos nepatiko. Jeigu aš teisingai supratau, klausimas buvo tiesiogiai skirtas ponui Hosli, bet e, visi kalbėjusieji šiandien turbūt e, galėtų dabar sureaguoti ir jeigu jūs galėtumėt e, padaryti išvadas ir glaustai kalbėti, tai aš būčiau labai dėkingas. Pirmiausia, siūlau suteikti žodžiį poniai Volkiai. Ar norėtumėt? padaryti išvadas. Nieko nesakysiu, pataupysiu laiko, netruko pridurti. Ponas Dragomir. Ačiū. Aš tik e, paminėčiau klausimą dėl sąžiningų valstybinės reklamos paskirstimo kriterijų. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad tą klausimą privalome spręsti kompleksiškiau Ir priminsiu, kad buvo parengta rekomendacija atitinkama. O kaip pagerinti žinia, valstybinės reklamos žiniaslaidoje paskirsimą, aš išvelgčiau tris etapus. Pirmiausia, reikia kalbėti apie finansavimo skaidrumą. E, Galbūt reikėtų skelbti, koks finansavimas yra skiriamas. Ta informacija turėtų būti lengviau prieinama. Antras svarbus dalykas yra e, sąžiningo e, valstybinės reklamos paskirtimų e, mechanizmo prieimimas. Turi būti nustatyti aiškus paskirstimo kriterijai, tikslai ir uh, E, proporcijos. Ir galiausiai labai svarbu suteikti įgaliojimus nacionaliniams auditoriams kontroliuoti valstybės e, išlaidas e, žiniasklaidai, šiuo atveju žiniasklaidos reklamai, ir e, taip pat suteikti įgaliojimus imtis teisinių veiksmų, kai teisės aktas yra pažeidžiamas. Ačiū. Pone Frank. Mrs. Walter, would you... Pone Valker, norėtumėt ką nors pridurti? Okay. Neačiū jūs už mūsų abu pasisakė. Tada ponė Frank. Ne, nekalbėsit? Tada ponas e, Russell. Kadangi man uh, E, suteikta garbė atsakyti du klausimus, tai aš atsakysiu pasakinį kiekvieną klausimą. Pirmiausia, panos Luna čia klausimas. Kiek mes iš savo pusės galim įsikišti į diskusijas apie lyčių lygybę? Turbūt suprasote iš mano pasisakymo, kad mes prieštarausime bet kokiam politiniam laisvos spaudos turinio reglamentavimui. Jūs galbūt iš kitos pusės e, galėtume suprasti, kad e, politiškai tai būtų naudinga. Antras dalykas - nelemta mūsų kolegų Junktinėje karalystėje padėtis. Tas faktas, kad vienas iš mūsų kolegų, nors ir labai stambus veikėjas, įsivėlė į baudžiamąją veiklą, kriminalinę veiklą, nerodo, kad savireguliavimas nepasiteisina. Galbūt Junktinėje karalystėje savireguliavimas buvo per silpnas ir kiek aš žinau, jau nacionalinėje asociacijoje apie tai yra kalbama. Ir paskutinis mano sakinys rekomenduoju, jei kad atidžiau išklausytumėt paskutinio kalbėtojo, pono Horsley. Jis labai elegantiškai priminė, kad mes turime reikalingas priemonės. Europa turi sudėtingiausią ir stipriausią žmogaus teisų apsaugos sistemą pasaulyje ir reikia tik imtis drąsių politinių pozicijų. Tai yra būtina dabartinėmis aplinkybėmis, bet e, teisinių e, detalių čia turbūt nereikia minėti. Ačiū. Dabar trečiosios e, diskusijų dalies e, dalyviam, ponas König. No... Kalbant apie Vengriją ir tai, kad nėra kritikos kitų šalių atžvilgių, Aš turiu pasakyti, kad mes pastebime, kad situacija blogėja ir kitose šalyse. Švedijoje nuo 76 metų egzistuoja žiniasklaidos laisvė. Mes turime ir kitus atvejus. Vengrijos atveju labai aišku buvo tai, kad buvo e, norima e, šį e, įstatymą eksportuoti į kitas šalis. Ir Rumunija, e, Makedonija, kitos šalis pabrėžia, kad panašus procesai vyksta visur. Tas poveikis e, padarytas Vengrijos pavyzdžio jaučiamas. Turkija. Aš nežinau, kaip e, Europa galėtų tinkamai spręsti Turkijos e, problemą teisingai, jo labiau, kad ji neturi moralinio autoriteto kalbėti, o moralinio autoriteto ir nebus, e, jei nebus valios spręsti tokią problemą kaip Vengrijos. Ponas Vabazil. Labai trumpai. Aš e, atsakymą, ar mus tenkina patytis, galiu atsakyti ne, tikrai ne. Aš kalbu ir apie reglamentavimą ES lygmenių ir e, įvairias organizacijas. Mes Sakarovo premijos laureatų grupėje kovojame su tuo, kas vyksta visos ES lygių. Kitas dalykas, kodėl uh, padėtis tokia sudėtinga Europoje, todėl kad turime E, labai skirtingų specialistų, yra labai gerų žurnalistų, yra tokių, kurie ir pažeidžia taisyklės. Jeigu pažvelgtumėt į žiniasklaidos masus Europą, tai suprastė, kad tai yra turbūt vienas iš stambiausių uh, kvalifikacijos išteklių. Dėl žurnalistų padėties Italijoje. Um, matau, kad tai yra problema, bet manau, kad italai turi šiokią tokią apsaugą. Dėl Graikijos. Uh, ži, Graikijos žiniasklaidos finansavimo sistema yra visiškai nepatikima ir dėl finansų krizės viskas visai subirėjo ir man atrodo, kad artimiausių metų reikia apie tai kalbėti. E, Bulgarija. E, mes stengiamės išsiaiškinti e, leidėjų e, sist veiklos sistemą. E, ir atrodo, kad e, tada reikėtų suderinti santykius tarp leidėjų ir ministerijų. Bandysiu atsakyti per 60 sekundžių, kurios gali tapti dviemis minutėmis. Italija ir žurnalistai gyvenantis baimėje arba žudomi. Tai tik pabrėžia tą faktą, kad žurnalisto gebėjimas teikti informaciją visuomenė yra uh, pagrindinių teisių dalis. Negalima slėptis ir nematyti, kokį poveikį šios teisės neužtikrinimas turė, galėtų turėti pačioms e, valstybėms. Jūs esate visiškai teisūs, kai e, tam kurie veiksmai yra žeminantis neteisingi ir yra kartais, kartais e, gyvybės kabo ant plauko priklausomai nuo to, kaip informacija yra pateikiama interneto dienoraščiuose. Aš manau, kad žurnalistai turėtų suvokti, kad negali būti jokių kartelių, ne, gali būti jokių patogesnių tiesų. Gal tokių bandymų būta, tačiau tuo pačiu metu mes turime suprasti, kad e, būtent žurnalistai, o ne policija atskleidė telefoninių pasiklausimų istorijas. E, politikai nesugebėjo um, pažaboti uh, pernelik greitai vyraujama padėtį įgavusio žiniasklaidos koncerno veiklos. Dunja Mijatovič kalbėjo apie tai, kad šmeištas vis dar yra daugelio valstybių narių nusikalstamų veikų sąraše. Mes iš ties vertiname Europos komisijos, ypač komisijos narės Krūs e, pastangas, kuri labai aiškiai pabrėžė, kad e, jai baime kelia e, bet kokie žingsniai e, žabojantis žiniasklaidos laisvę. Vi visos valdžios institucijos turi nustoti ginti savo politinius interesus. Mes turime užtikrinti tinkamą skaidrumą, kad mūsų piliečiai tikėtų, jog e, žiniasklaida e, dirba laisvai. Ir pagaliau Europos transliuotojų asociacija bei kitos asociacijos taip pat e, gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį čia, namuose, Europoje, ne kur nors už už jos ribų, ne Azerbaidžiane ar dar kažkur, nes e, mums e, reikalingas skaidrumas čia, reikalingas budrumas e, partijų ir žiniasklaidos atžvilgių. Ačiū, noriu padėkoti visiems ekspertams, mes jau vėluojame. Apgailestauju, kad reikėjo jūs paskubinti, tačiau Libe komitete tai nutinka dažnai. Noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs sutrumpinote savo pranešimus ir kad sugebėjote atsakyti į pateiktus klausimus. Ačiū Jums. Pakeitimų pateikimo terminas buvo pratestas iki lapkričio 20 dienos, vietoj 8 lapkričio dienos dabar yra numatytas terminas lapkričio 20 diena 12 valanda. Ačiū, dabar pradėsime koordinatorių posėdį.